Uh, dear colleagues, ladies. Brangus kolegos, ponios ir ponai, siūlau pradėti mūsų ITRE komiteto posėdį. Pirmiausia, patvirtinsim posėdžio darbo atvarkę. Darbo atvarkę turit rasti savo aplankuos. Niekas turbūt nenori keisti darbo atvarkės, tad pereikim prie pirmininko pranešimų. Trys Lybė konferencija skirta mm, internetiniam tai, privatumui internetu naudojantis ir e, IT saugumui padidinti ir autonomija ES e, dalyvaujant įtarė e komitetui bus organizuojama gruodžio 8-9 dienomis čia Briuselėje. Tad mūsų komiteto nariai tikrai kviečiami. Mes kartu renksim e, šią konferenciją kartu su lybė komitetu. Bus kalbama apie e, privatumo išsaugojimą. Toliau. E, komisijos narys Moedas dalyvaus kont komitete, tai bus gruodžio trečiąją dieną, ketvirtadienį, nuo 3 valandų E, adresu Altiero Spinelį 5G3 salėje. 5G3 salėje. Ten bus galima pasikeisti nuomonėmis apie biudžeto, 2014 metų biudžeto įvykdymą Europos komisijoje. Toliau. E, jūs žinot, ta, tie klausimai susiję e, su būtent mūsų komiteto atsakomybė. Toliau, trečia informacija. ITRE komiteto posėdis, kuris numatytas gruodžio pirmąją, e, antradienį, tai yra rytoj prasidės 10 valandą. O prieš tai, prieš šį mūsų pagrindinį posėdį nuo 9 valandos iki 10 vyks koordinatorių sustikimas. Ta tiek pirmininko pranešimų e, jei kas nors norėtų ką nors pasakyti papildomai, tai aš tada mielai suteiksiu žodį. Pon, ponia Danika. Mik, Nika. Ačiū, ponia pirmininkė. Skubos tvarka. Darbo tvarkė reikėtų panagrinėti tokį klausimą, kurį ponas Karinis pateikė komitetui šių metų spalio 21. -ąją nes komisija neatsakė į šį klausimą, tai buvo susijęs su ITS ir klausimas skubus, todėl aš norėčiau, kad klausimas būtų įtrauktas į darbo tvarkę. Čia pono Karinio vardu aš prašau tą padaryti, dėja ponas Karinis šiandien negali dalyvauti posėdėje. Pirmininkas, labai ačiū kolega. Dabar e, atsakymą E, komisija turėjo atsakyti iš mūsų perspektyvos. Tai e, lapkričio 16 buvo prieš 10 dienų. Deja, ši galutinė data nėra saistoma komisijai, nes ta, ta, tas terminas tiesiog vidinis Europos reglamento e, terminas pagal mūsų vidinį reglamentą. O komisaras Kanėtė štai ką pranešė, kad dabar atsakymas jau e, visiškai baigiamas renkti ir jis greitai bus pateiktas parlamentui. Tad, e, tada taip, įsivaizduokim, kad e, jei nebus mums pateiktas atsakymas į klausimą, iki šios pas, savaitės pabaigos, ateinančios savaitės pradžios, tai tada mes tą klausimą įtrauksim į kitą mūsų komiteto posėdį, nes e, vėlgi, nes čia e, tai susiję su ETS punktu e, ir būtent, ta, būtent posėdė, kuris numatytas jungtinis posėdis numatytas prieš kalėdas. Tad mes tada ir įtrauksim ETS klausimą ir šį klausimą į darbo atvarkę. Jeigu nebus gauta atsakymo per ateinančias dienas. Komisaras e, Kanėtė taip atsakė, kad e, atsakymas bus pateiktas netrukus. Ačiū už pasisakymą. Ar daugiau kolegos norit ką nors pasakyti? Niekas nenori nieko pasakyti. Tai tada perikim prie ketvirto darbo atvarkės punkto. ES E, geležinkelių tiekimo pramonės konkurencingumas. Mm, šis klausimas yra labai svarbus. Tad numatytas pasikeitimas nuomonėmis su ekspertais, jie prieš jūs, brangus kolegos. Tad mes pradedam darbą susijusi su uh, žodiniu klausimu, susijusiu su uh, rezoliucija uh, skirta mm, geležinkelio sektoriaus tiekėjams. Tad pirmiausia, norėčiau padėkoti ekspertams už tai, kad jūs e, atvykot, galėjot atvykti į mūsų komiteto posėdį, tai labai svarbu mums ir visiems. Ir dabar taip dirbsim. E, mes pirmiausia išklausysim jūsų pasisakymų, neilgesnių negu dešimties minučių kiekvieno. Tad čia tą informaciją matytų, matysit e, prieš save ekranuose, tai yra minutės bus skaičiuojamos, kad viskas klandžiai vyktų. O po to, aš įsivaizduoju, vyks labai įdomi diskusija po jūsų pasisakymų. Tai gal tada ir e, pirmiausia suteiksiu žodį ponui Filipui Citroenui, Ar jūs prancūzijos pilietis, tai taip reikia tartis, Citroen jūsų pavardė. Ponas Citroen yra UNIFE organizacijos generalinis direktorius. Na ir atsiprašau, gal keletą žodžių galėtumėt pasakyti apie e, patį save, nes e, aš dabar nerandu jūsų darbo tvarkės, būtų labai įdomu išgirsti jūsų uh, E, karjerą trumpai, apie karjerą. E, kartu e, vėlgi jūsų pavardė suponuoja, su, suponuoja susijusi su automobilių viena gamintoja, kokie ar ryšiai ar panašiai. Prašom, kelias minutės. Taip, labai ačiū. Atsakysiu atsakysiu, mm, atsakysiu labai trumpai, taip aš ne iš įmonės Citroen, aš šiaip jau dabar atstovauju geležinkelio E, geležinkelio e, sektoriui, bet aš esu iš Citroen, e, Citroen šeimos, kuri kontroliuoja šitą įmonę ir jau deš, de, dešimtmečius. O dabar aš šiaip jau pastaruosius metus dirbu geležinkelių sektoriuje, buvau Prancūzijos nuolatinės atstovybės Bruselėje, transporto klausimų atašė toliau e, vadov, e, transporto asociacijoje esu dirbęs ir dabar e, vadovavau UNICEF ir kartu Cistrak vadovau įmoniai, kuri yra žinoma geležinkelių sektoriuje ir tada prisijungiau prie e, Europos geležinkelio tiekėjų, gamintojų, kurie teikia, e, teikia mm, įvairius e, gaminius geležinkeliams įmonių susivienimui. Labai ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia, prancūziškai norėčiau uh, padėkoti komitetui už tai, kad mane pasikvietėt, kad galėtume pasikeisti nuomonėmis. Norėčiau padėkoti poniai deputatijai Martinai Werner, kitiems deputatams. Ypač norėčiau padėkoti poniai Martinai Werner, kuri dirba e, su šią rezoliuciją skirtą geležinkelių sektoriaus konkurencingumui. Jums leidus e, norėčiau keletą žodžių e, pasakyti apie e, būtent e, geležinkelių šitą sektorių ir aš dabar pereisiu į anglų kalbą, kadangi mano pasisakymas, pasisakymas e, anglų kalba yra. Tad vėlgi, koks yra tas sektorius ir kokie išbandymai jam tenka. Pirmas klausimas, kokia yra ta pramonės šaka, tiekėjų šaka. Kaip jūs žinot, šis e, sektorius susitelkęs ties e, klientais e, ir kartu geležinkelio operatoriais ir kita vertus tiekimu šitam sektoriui. Dabar čia kalbam apie labai daug ir įvairias bendroves, jos specializuojasi įvairiai ir čia matot iš būtent skaidrės, tai yra, yra E, riedmenų tiekėjos, signalizacijos įrangos tiekėjos, infrastruktūros ir inžinerinės bendrovės. Tad tai pasakytina, tos bendrovės veikia ne vien tik tai e, didelio greičio traukinių sektoriuje, bet ir e, kartu metro ir miestų, miestų infrastruktūrose. Tad Europos mm, geležinkelių e, tiekėjų e, sistema, vėlgi ją sudaro bendri ir kartu specializuoti tiekėjai, apimantis tūkstančius mažųjų ir vidutinių įmonių ir kartu geografiškai labai pasiskirščiusių. E, tokios šalis paminėtinos kaip Vokietija, Prancūzija, Vokietija, Čekijos Respublika, Jungtinė karalystė turi labai ilgas tradicijas šioje srityje. Tad vėlgi tos tiekimo įmonės apskritai veikia beveik visose ES valstybėse narėse. Dabar kodėl šita, e, šita sektorius yra strateginis? Dabar e, oficialiai Paryžioje prasidėjo COP21 dėrybos tai mes teikiam ne vien tik tai e, tiesiog įrangą geležinkeliams, kurie yra ekologinė prasme patys švariausi, bet ir kartu e, mes kuriam labai daug darbo vietų. Mes esam vienas didžiausių darbdavių Europoje. Šiame sektoriuje dirba net 400 tūkstančių žmonių. Be to, šis sektorius yra labai novatoriškas. Tad e, inovacijos, e, inovacijoms e, labai daug skiria dėmesio bendrovės ir tikrai mes teikiam pačius technologinę, technologinę prasme pažangiausius sprendimus inovacijos kartu svarbus dalykas tiek mūsų klientams, tiek operatoriams. Trečia, mes esam kartu ir pasaulio lyderiai e, ir didžiausias eksportuotojas. 47 milijardai eurų tokia yra suma, už kurią mes pardavinėjom savo e, būtent geležinkelio įrangą. Be to, e, mes veikiam pasauliniu mastu Ir šitą šiandien mes tikrai galim e, atkreipti jūsų dėmesį į tam tikras galimybės ir kartu į tam tikras grėsmės, su kuriuom susidūrė e, mūsų tiekimo bendrovės. Dabar rinkos e, auks, geležinkelio rinkos auks visuose žemynuose ir tai teikia didelę galimybę tiekimo įmonėms. Ta rodo būtent įvairios grafos, uh, dėl e, tokių svarbiausių krypčių kaip e, urbanizacija, energijos šaltinių mažėjimas, klimato kaita. Numatoma, kad per ateinančius penkerius metus šitas sektorius didės 2,7 procentais, net nepaisant įvairių ūkio neaiškumų, netikrumų. Ir čia didžiausias augimas jo tikimasi Lotynų Amerikoje, NATO šalyje, uh, Azijos ramio vandenino e, šalyse. Ir tai, aišku, teikia galimybę Europos pramoniai ir kartu mūsų tarptautiniams, tarptautiniams konkurentams, kurie irgi veikia. Dabar vis didesnis išbandymas tai prieiga prie tarptautinių rinkų. Europos komisija praėjusią spalį surengė klausimus parlamente ir ten buvo pabrėžta, kaip svarbu sukurti prieigą į tarptautinės rinkas mūsų įmonėms. Tačiau svarbiausios rinkos e, dabar jau darosi e, ribotesnės arba užsidaro Europos bendrovėms O kita vertus, mūsų Europos rinka e, e, vis e, darosi atviresnė ne Europos įmonėms. Tačiau mes kalbam apie tam tikros pusiausviros nebuvimą, nes tik dabar matom šitą padėtį, kaip sumažėjo rinka, kaip kad rodo tyrimai. Tad dėl to dėl to mūsų galimybė, sakykime, Japonijoje, Kinijoje E, įsitvirtinti sumažėjo. Dabar daugelis šalių e, taiko protekcionistinę e, politiką ir todėl Europos bendrovės ne visada gali šiaip jau prieiti prie tiekimo rinkų už Europos Sąjungoje. Tai ypač matyti Japonijoje. Kitas pavyzdys - tai Kinijos geležinkelių rinka ir skverbtis į ją sumažėjo nuo 2009 metų. Antai kartu Indijoje ar Pietų Afrikoje norint įsitvirtinti, ten reikia perkelti gamybą. Toliau, kita skaidrė. Kokia grėsmė iš Azijos? Mes esam dabar lūžio moment, metu, kai konkurencija iš Azijos, ypač Japonijos ir Kinijos, vis nuožmėja. Ir tai rodo 2013 metų e, generalinio e, įmonių direktorato tyrimai. Dėl Kinijos konkurencingumo Tai girdėjot e, naujienas prieš dvi savaitės mus pasiekusias. Ten dvi didžiausios e, Kinijos geležinkelio tiekimo bendrovės susiliejo. Ir e, jų dabar vertė 31 milijardas JAV dolerių. Tad dabar EACC korporacija yra viena iš stambiausių pasaulyje. O Kinijoje e, šiaip jau e, Kinijos bendrovės praeitį daugiausia tiekė Kinijos rinkai, o dabar kaip iš e, žemėlapio matyti, kad Kinija jau tiekia Lotynų Amerikai, Afrikai ir aišku, kitas jų tikslas bus ES rinka. Tai dabar dėrybos tą rodo. E, toks dabar yra dėl dėrybos, kurios vyksta dėl vienos e, Vengrijos e, bendrovės, vėlgi ta, ta įmonė gali atsidurti Kinijos rankose. Tad Kinija iš tikrųjų laimi iš to konkurencijos situacijoje ir kartu jos gauna puikias finansavimo sąlygas, apie kurias uh, mūsų įmonės gali tik pasvajoti, nors Europos bendrovės laikosi ABPO taisyklių ir tai savotiškai suvaržo joms rankas. Ir štai yra tokia padėtis ir todėl e, iš tikrųjų mes norėtume, kreipiamės į komisiją, tarybą ir parlamentą, kad būtų sudarytos sąžiningos sąlygos mūsų įmonėms klausimas toks, kaip mes, e, kaip galėtume e, išlaikyti pasaulio lyderystę. Ir čia labai geras buvo sprendimas Europos parlamento parengti oficialią rezoliuciją apie Europos geležinkelių tiekėjų e, konkurencingumą. Ką mes tikimės gauti iš jūsų ES institucijų? Turim ES strategiją tai mūsų UNIFE mano, kad e, čia būtų galima minėti tris tokius ramščius, kuriais būtų remtusi, kuriais remtusi ES geležinkelių tiekimo e, sektorius. Pirmiausia, reikėtų sustiprinti pasiūlą. Tam reikia tyrimo ir inovacijų, energijos veiksmingumo ir čia Vėlgi galima pasitelkti tokias priemonės kaip Shift to Rail, Horizontas 2020, struktūrinių fondų lėšas. Toliau, e, mokymas, e, e, mokymas ir moksliniai tyrimai. Kartu galima geriau derinti darbo rinkos poreikius ir darbo rinkos Toliau kitas ramstis - tai gerinti ES ir vers, tarptautinę verslo aplinką tam, kad tikrai būtų galima kurti produktus geriausiomis rinkos sąlygomis. Šiandien mes turim štai tokius jau uh, dalykus kaip techninį tą ramstį vadinamojo ketvirtojo geležinkelių paketo, tikimės, kad bus patvirtinta ir jūs iš tikrųjų galit vaidinti labai didelį vaidmenį tam, kad būtų galima pagerinti prieigą prie rinkų. Čia turiu galvoje TTIP, FTA, ES Japonijos, ES Kinijos investicijų susitarimas Ir trečias ramstis - tai reikėtų e, skatinti paklausą ES ir pasaulio mastu. Tad tam irgi yra numatyta priemonių ir mes tikrai pasirengę dirbti su ES institucijomis, su Europos investicijų banku, tam, kad kartu Junkerio investicijų planų tam numatytų fondų. Tad e, tikrai Daugiau informacijos rasite dokumente, kurį mes e, jums išplatinom ir ten rasite daugiau informacijos. Tad dar kartą labai ačiū Jums, ačiū komitetui už tai, kad mane pasikvietėt, ačiū poniai Werner, kuri dirba su būtent rezoliucija, e, dokumentu, kuris labai svarbus Europos geležinkelių pramoniai. Labai labai ačiū generaliniam direktoriui ponui Citroen už tokį įdomų ir mums visiems svarbų pranešimą į tre posėdžio pradžioje. Dabar pakviesiu antrąjį pagrindinį kalbėtoją, tai yra ponas Žanverje. Paprašyčiau jūsų, nežiūrėdamas į laikrodį, paprašyti prisistatyti. Pasakykite keli žodžius apie save. Monsieur le, le Président. Pone pirmininkė, ponė Werner, ponios, ponai parlamentarai, ponios ir ponai. Pirmiausia, labai ačiū, kad pasikvietėt į komiteto posėdį. Man tikrai ir garbė, ir, ir džiaugsmas. Aš šiaip jau esu Prancūzijos iš Prancūzijos ir daug laiko praleidau Šiaurės Prancūzijoje, nemažai dirbau Siemens, e, Siemens e, įmonėse Vokietijoje ir Prancūzijoje, e, tai yra energetikos srityje, kartu paskutinius metus transporto sektoriuje buvau Prancūzijos Siemens bendrovės skyriaus vadovas. Ir dabar e, paskutinius metus aš užsijimu e, konkurencingumu geležinkelio sistemų e, ir ypač didelį, su didžiausiu dėmesiu geležinkelių segmentui. Ir kartu dirbau RC tinkle. Tai tink, šitą tinklą sukūrė uh, tiesiog geležinkelio, e, geležinkelio sektoriaus e, įvairių, įvairios įmonės savo iniciatyvą. Taip, dabar tinklas, apie kurį aš kalbėsiu, jis buvo kuriamas etapais metai po metų ir dabar jis apima jau dešimt įvairių šalių e, ir Ir mes dabar vėlgi šiaip jau tiesiog sutelkiam įvairius e, žaidėjus įvairiose e, valstybėse, kurios yra panašios. Ir pirmiausia, norėčiau grįžti prie vadinamojų klasterių termino, e, kurį mes šiaip plačiai vartojam ir kuris vartojas, vartojamas Bruselėje Ką reiškia klasteriai? Tai 1990 metais tas e, terminas atsirado. In... Ekonomistas Porteris, tai čia vėlgi cituojama toliau e, apibrieštis, kalbama apie tam tikras grupės tam tikrose, geografi, tam tikrose geografinėse vietovėse, kurios teikia tam tikros rūšės produktus. Dabar čia trys svarbiausi žodžiai - regionas, teritorija. Tai yra labai svarbu. Teritorija suponuoja kultūrą, istoriją, tam tikrą asmenų audinį, asmenų, kuriuos sieja geografinis artimumas, kartu vertybių artimumas Antras svarbus žodis, kalbant apie klasterius, tai nepriklausomumas. Klasteryje e, e, tai yra, ne, kitas žodis yra svarbus tarpusavio susi, susijimas. Čia vėlgi klasteriai apima uh, tam tikrus subjektus, kurie, sakykime, kūrė partnerystės, sakykime, atlikdami mokslinius tyrimus, inovacijas dėkdami ar keisdamiesi žiniomis ir panašiai. Europoje, antai Italijoje turi, Italija turi jau didelę tradiciją telkti vidutinės uh, E, ir mažu, mažasis vidutinės įmonės, o dabar e, veikia klasteriai, kurie grindžiami tam, tam tikromis temomis. Vokietijoje vėlgi yra dviejų rūšių klasteriai. Mažių, mažesnių įmonių ir penkiolikos stambiausių įmonių kla, klasteriai. E, Prancūzijoje veikia pažangiausių žinių centrai, jau dešimt metų tokie e, centrai veikia ir e, dabar jie jau jis tikrai sustiprėjo. Prancu... Ispanijoje nuo 2007 metų e, vėlgi numatyta programa tokiems sektoriams Baskų šalyje ir Katalonijoje remti kitose šalyse, antai kaip e, Lenkijoje, irgi veikia klasteriai, su kuriais mes irgi palaikom glaudžius ryšius. E, Toliau apie konkurencingumo tam tikrus centrus. Tai vėlgi mes pasistengiam sutelkti į mus panašius, bendraminčius. Tai pirmiausia, pirmiausia re, numatyti tam tikrus bendradarbiavimo e, projektus skirtus e, ištekliams ir vystimuisi tam, kad e, įtraukiant pramonės ir mokslinių tyrimų institucijas. Tad mes vaidinam tokį vaidmenį tiesiog e, sutelkti įvairių, įvairius subjektus ties bendrais projektais. Be to mes norim padėti mažosiams vidutinėms įmonėms, tam, kad šios kurtų savo pačių išteklių ir vystimosi strategiją ir kartu tam, kad jos galėtų šiaip jau kurti veiklos strategiją, veiklos porcelius vadinamuosius Ir e, vėlgi mes e, stengiamės prisidėti prie to, kad mokslinio e, tyrimo sukurti produktai būtų įdėkti į rinką. Dabar štai taip atrodo toks tipiškas klasteris. Tad daugiausia jis apima mažasias ir vidutinės įmonės čia mūsų prioritetas. Čia ne vien tik tai e, skaičius, kuris pats svarbiausias, bet e, čia mes turim galvoj, e, kad mažosios vidutinės įmonės, jos dažnai yra labai novatoriškos, labai lankščios, tačiau jos lengvai pažeidžiamos įvairiom prasmėm. Tad iš tikrųjų, jeigu mes dirbtume kartu, tai iš tikrųjų būtų naudinga Europos pramoniai. Tad mes ir mūsų nariai siekia sukurti pridėtinę vertę, e, kurdami vadinamosius metaklasterius ar interklasterius. Tiesiog tam labai svarbu tiesiog susipažinti su kitų turima ekspertize žinomis, žiniomis ir pateiksiu pavyzdį, tai geležinkelių technologijose aišku, į, ta, į tuos pačius dalykus gali pasižiūrėti įvairiomis akimis, priklausomai nuo to, kokioje šalyje gyveni. Be to, mes keičiamės gerąją e, valdymo, žmonių išteklių, projektų e, išteklių gerąją patirtim. Be to, mes kartu įgyvendinam Europos e, projektus, kadangi turim tinkamą pagrindą ir kartu, e, e, kartu dirbam su vadinamosiomis tikslinėmis rinkomis, tam kad, tam, kad padėtume ypač mažosioms vidutinėms įmonėms. Kalbant apie geležinkelių sektorių, tai manyčiau, kad mūsų darbų tikrai galima sukurti pridėtinę vertę. Dabar keletas istorijos. Kaip žinot, geležinkelių pramonė iš tikrųjų buvo strateginis sektorius visais laikais ir bendra pridėtinė vertė šiame sektoriuje e, susite, šiaip jau susijusi su tokiom pradin, pirminėm žaliavom. E, po to atsirado Europos Sąjunga ir rinka, rinkos, nacionalinės geležinkelių e, pramonės rinkos pamažu atsivėrė Ir jūs puikiau žinot negu aš, jūs žinot, kad tad prasidėjo tada įvairius įmonių pirkimai, susiliejimai ir atsirado tikrai didelė galimybė e, stambios, stambioms e, geležinkelių e, sektoriaus įmonėms ir kai kurioms mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Tačiau lasda turi du galus, dėl to kartu reikėjo įmonėms investuoti į tokias šalis, kuriuose yra didelis e, ūkio augimas e, ir e, tam, kad būtų vėlgi galima sukurti pridėtinę vertę. Ir po to tada jau Azijos investuotojai pradėjo atitinkamų veiksmų imtis, pradėjo investuoti į Europą. Ir dabar vėlgi ta pasaulinė e, vertybių grandinė dabar šiek tiek e, jai grėsia tiesiog, e, su, tai yra su, sutrukinėjimas ar, ar iškripimas iš, iš kelio. Tad Dabar aš pasakysiu, dabar kalbant apie pamatinės programas, nors e, šiaip jau ir vėlgi mm, nepaisant tam tikrų žingsnių, vis dėlto ypač mažosiams ir vidutinėms įmonėms labai būna sunku prasiskverbti į konkrečių valstybių rinkas nes jos susiduria su labai ilgu procesu, e, su įvairiom kliūtimis, bet yra ir gerų žinių. Antai mes dirbom su UNIFE organizacija ir kitomis įmonėmis ar organizacijomis tam, kad tikrai būtų galima sudaryti savotišką mažųjų vidutinių įmonių e, vaizdą, tiesiog e, susidaryti E, ap, sudaryti apžval, jų pajėgumų apžvalgą ir dabar vėlgi padaryti pirmi žingsniai. Dar kita gera žinia. Taip, klasterių politika dabar veikia Europoje, tai yra gera žinia, tačiau dabar pasižiūrėjus į e, šitos politikos veiklą, Tai tie klasterių centrai čia įvairiais pavadinimais e, veikia, bet kita vertus nemaž, dar per labai mažai tik tai projektų įgyvendinama, projektų, kurių tikslas būtų tinkamai e, finansuoti tokių klasterių veiklą. Čia tiesiog galima paminėti tik tai vieną kitą e, projektą tiesiog 800 tūkstančių e, vertės projektą, tos lėšos vėlgi numatytos keli, keliems e, e, gavėjams ir to aiškiai nepakanka. Tai rodo, kad padėtis iš tikrųjų nėra patenkinama, nėra skatinama. Na, o dabar ką, gali, ką galėtų padaryti ES ir jūsų institucija? Tai pirmiausia, reikėtų pripažinti tokių klasterių ir panašių organizacijų kūriamą pridėtinę vertę. Jūs galėtumėt kartu skatinti valstybės narės, kad šios kurtų ilgalaikę tvarę klasterių politiką, kad, numatytų, kad būtų numatytas e, finansavimas, nes čia kalbam apie e, vis, visuotinio intereso e, paslaugas ir produktus ir kartu, kad vėlgi tas procentas finansavimo numatytas mažosiams vidutinėms įmonėms, kad, kad jis būtų išlaikomas. Ir kartu jūs galėtumėt raginti valstybės narės, kad vėlgi sumažintų e, tam tikras e, kliūtis. Na ir dabar pereisiu į vokiečių kalbą. Taigi, Tokia buvo įžanga, norėjau perduoti pagrindinės žinias, nurodyti, kokie yra iššūkiai. O dabar, mielai, atsakysiu jūsų klausimus. Labai ačiū, ponė Žanderyje, už tokį įdomų pristatymą. Be abejo, Pereimas prie kitos kalbos nereiškia, kad turite dar dešimt minučių pranešimui, bet vis tiek tai buvo gera mintis pasakyti kelias žodžius vokiškai savo kalbos pabaigoje. Dabar mūsų pranešėja ponė Martina Werner. Trys minutės ar pakaks jums? Trys su pusė gerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Citraena, ponė Verija. Kolegos, labai malonu turėti galimybę šiandieną aptarti geležinkelių pramonę. Džiugu, kad su mumis yra šie ekspertai, kurie padeda suvokti, koks yra bendras vaizdas, su kokiais iššūkiais susiduria geležinkelių pramonė. Labai dėkoju už jūsų pranešimus. Praėjusią savaitę mes kalbėjome apie panašią temą, apie plieno pramonės krizę. Tai aktualu ir kalbant apie geležinkelius. Abiejose šiose srityse Kinijos veiksmai kelia didžiulį nerimą. 2002 metais Kinijoje buvo pagamintas pirmasis modernus metro vagonas. Jūs dabar taip pat kalbėjote apie Kinijos gamintojus. Kinijos įmonė yra pati didžiausia gamintoja visame pasaulyje. Ja subsidijuoja valstybę. Ši Kinijos įmonė vis didina savo užimamą rinkos dalį ir kitose šalyse. 400 tūkstančių darbo vietų ES priklauso nuo geležinkelių pramonės. Daug iš tų darbo vietų yra sukuriama mažų ir vidutinių įmonių. Būtent todėl labai svarbi yra ši rezoliucija. Joje atkreipiamas dėmesys į tą sektorių, kuris dažnai pamirštamas. Diskusijos apie geležinkelius dažniausiai susitelkia ties transporto aspektu, bet mums reikia nepamiršti ir inovacijų ir sveikatos aspektų. Visa tai gali prisidėti prie aplinkai nekenkiančių transporto būdų. Mums reikalinga yra priemonių paketai. Aš išdėstu tuose pagrindinius aspektus, paminėsiu kelis iš jų. Visų pirma, tinkamas įgyvendinimas, inovacijų skatinimas, dėmesys skaitmenizavimui geresnis mažų ir vidutinių įmonių patikimas į rinką, lengvesnis finansavimo gavimas. Jie dažnai trūksta žinių, specialiai apmokytų specialistų. Reikia ir bendrų ES standartų šioje rinkoje. Šiandieną mes turime galimybę gauti pačios pramonės indėlį. Todėl mes turime kelti klausimą, kaip mes ES galime prisidėti prie šio sektoriaus inovatyvumo, kaip galime bendradarbiauti su viešosiamis įstaigomis, su akademikais. Būtent klasteriai yra puikus pavyzdys, kaip ES lėšos gali atnešti realių rezultatų. Galiausiai numatomi laiko terminai. Sausio 22 dieną viskas turėtų būti parengta, tada komitete viskas bus aptarta. Iki vasario 25-osios galima teikti pakeitimus, o balsavimas vyks balandžio 7 dieną. Jei turite kokių klausimų, pasiūlymų dėl pakeitimų, tai mielai jų sulauksiu. O kol kas norėčiau, kad mes dar padiskutuotume su ekspertais. Ačiū. Dėkoju, ponė pranešė. Kaip jūs ir sakėte, tai yra e, žodinis klausimas, e, po kurio yra rengiama rezoliucija, todėl diskusijos tikrai labai svarbios. Dabar ponė Grostet vietoje ponios Morano iš PP. Prašau, ponios Morano vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, aš e, kalbu ponios Morano vardu, ji yra mūsų pranešėja frakcijos ir kartu e, pono Karinio vardu. Noriu padėkoti dviems pranešėjams, tikrai jų pasisakymai buvo labai įdomus ir jie rodo, kaip skubu ką nors daryti tam, kad galėtume padėti geležinkelių e, tiekimo e, sektoriui. Ta proga noriu padėkoti poniai Werner už nuveiktą darbą ir mes suprantama visai jūs remsim tam, kad tikrai galėtume padėti e, pramonės šakai, kuri išgyvena labai sunku laiką, kadangi ją nuožmiai spaudžia tarptautinė konkurencija, apie kurią jūs kalbėjot, ponė Citroenai. Matėm, kad e, Azija jau dabar skverbėsi į Europą ir tikrai nerima keliančių dalykų yra. Dabar abu pranešėjai jūs minėjot, kad e, geležinkelių pramonė yra uh, iš tikrųjų strateginis sektorius, 400 tūkstančių žmonių jame dirba ir tai sektorius, kuriame nepaprasta įvairovė yra įmonių, yra didžiulė grandinė rangovų, subrangovų, e, mažų, vidutinių įmonių, labai specializuotų, tūkstančiai, dešimtis tūkstančių specializuotų įmonių. Bet tų Dėl to, aišku, galima ir suprasti, kodėl tokia didelė paklausa ne vien Europos, bet ir pasaulio lygių. Ir todėl Europa turi išlaikyti e, vaidmenį, ne, ne vien išlaikyti pirmaujantį vaidmenį, bet tiesiog e, išsiplėsti, užimti daugiau rinkų, ar tai būtų Latino Amerikoje, ar, ar Azijos šalyse, ar kitur. Ir ponė Werner, jūs paaiškinot e, vėlgi, kaip, kaip buvo metalo e, e, pramonės sektoriaus krizė, tad panašų reiškinį matom dabar. Ir todėl iš tikrųjų labai svarbu, kad Europos komisija rimtai e, imtųsi veiksmų tam, kad padėtų e, šiam mūsų aptariamam sektoriui išlaikyti, konkurencijos, išsilaikyti konkurencijos sąlygomis, tam, kad būtų labai svarbu užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir sudaryti sąlygas mūsų būtent šiai pramonės šakai, kad ji galėtų užkariauti naujas rinkas. Mes turim iš tikrųjų remti tuos, tas didžiasias įmonės čempiones, tokių mums reikia, bet labai svarbu, kaip kad jūs paaiškinot, labai svarbu sudaryti geresnės e, sąlygas ir prieimą prie rinkos mūsų, mūsų mažosioms vidutinėms įmonėms. Reikėtų numatyti finansavimą skirtą moksliniam tyrimui, inovacijoms, klasterių centras, vaidmuo paaiškintas ir kartu reikėtų vėlgi ir kartu reikėtų e, vėlgi laikytis tam tikrų taisyklių, e, tai yra rengiant viešuosius konkursus, kirstant e, vėlgi užsakymus ir panašiai. Tad e, tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad ES e, tikrai neapleistų šito labai svarbaus ES ir visiems sektoriums. Mr. Rick. Na dabar ponas Rikė, šešėlinis pranešėjas. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Kok, dabar pirmiausia, kokios ribos ir kokios viltis. Ribos mūsų šio geležinkelio tiekimo sektoriaus e, iš tikrųjų susijusios su to sektoriaus ypatumais yra e, vėlgi sektorius spaudžiamas e, tarptautinės konkurencijos ir kartu viduje trūksta bendradarbiavimo. Kalbant apie mažasias ir vidutinės įmonės, kurios buvo paminėtos, jos e, vėlgi kenčia, jos sunkiai, tai yra sunkiai gali perkelti savo žinias, e, savo produktus tiesiai į, į, į rinkas ir, ir yra tam tikrų e, vertikalių ir horizontalių tam tikrų kliūčių. Toliau, Kitas dalykas, kalbam apie mm, didelės e, valstybės tokias kaip Kinija, Japonija, Pietų Koreja, kurios e, kelia, kelia e, šiaip jau didžiulį iššūkį konkurencijos prasme. Ir kartu vėlgi kalbama apie tam tikrus visos produkcijos perkelimus, sakykime, ne per seniausia buvo atvejis, kada didžiulė Jungtinės karalystės įmonė veiklą perkelė į Indiją. Tad visi tie reiškiniai tik tai greitėja. Na, o šiaip jau valstybės narės patiria ir toliau finansinę ir ekonominę krizę, sunku gauti bankų finansavimą, yra kartu e, kitų problemų ir kartu e, pažangėja ir vis daugiau konkurencijos kyla ir iš kitų rūšių kur, transporto, kurio, kurios tos rūšis šiaip jau darosi vis pažangesnės ir spaudžia geležinkelių sektorių. Tad vėlgi buvo paminėta uh, paminėtas mokslinis tyrimas e, ir didesnis dėmesys e, skiriamas jam, kartu e, darbai vyksta susijęs su ketvirtuoju geležinkeliu paketu, bet problemos yra labai sudėtingos, nes daug rinkų ir toliau ne tai, kad neprieinamos, bet labai sunkiai prieinamos mažosiams ir vidutinėms įmonėms Yra nemažai įmonių, kurios šiaip jau teikia produktus e, energetikos kaštų prasme labai pažangius, tačiau vis dėlto e, susiduria su sunkumais. Tad vėlgi būtų galima pasiremti tuo, kas numatyta ketvirtajame geležinkelių pakete, tam, kad būtų galima atverti, atverti rinkas, e, užtikrinti geresnį geresnį finansavimą, bet kita vertus aš pesimistiškai tebe nusiteikęs dėl ES geležinkelių rinkos liberalizavimo. Tai, nes, tai sunkiai pasiekiama. Iki šiol, kas buvo pasiekta, buvo gerai, bet kita vertus vėlgi reikėtų kartu e, įtvirtinti vertikalius santykius, pasitelkiant daugiau rangovų, subrangovų. Uh, kartu reikėtų įkvėpti gyvybę finansavimo politikai, finansavimo į inovacijas. Ir, ponė pirmininkė, baigdamas pasakysiu, kad reikia kartu atverti riedmenų tiekėjų rinką Europoje, nes apie tai buvo paminėta, bet tas klausimas tikrai būtų, reikėtų, e, turėtų būti sprendžiamas e, rimtai, nereikia leisti taip šiaip jau kinų ar japonų įmonėms, bet vietodairiškai skverbtis į mus. Pone Kapel, ENF. Pone Citroen, pone Verija. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad keliate šios svarbius klausimus. Labai dažnai šios pramonės rytis nesulaukia pakankamai didelio visuomenės dėmesio. Taigi džiaugiuosi, kad jūs kalbate šią temą. Geležinkelių sektorius yra pavyzdinis sektorius Europoje. Jis atneša 46 milijardus eurų pelno. Šioje srityje yra daug inovacijų, daug tyrimų. Buvo praeisiais metais pradėta bendra programa, pagal kurią buvo numatyta 920 milijonų eurų iš horizonto 2020. Tai labai svarbu, reikia ir toliau daryti pažangą. Jau buvo pasakyta kiek darbuotojų įdarbina šis sektorius. O kalbant apie COP21 kontekstą, tai siekiant kovoti su klimato kaita, reikia pasitelkti geležinkelių sektorių, nes būtent jis padeda labai sumažinti emisijas. Reikia kalbėti ir apie kitus aspektus. Europos parlamentas tam skiria daug dėmesio. Pavyzdžiui, plieno sektoriaus krizė, apie tai mes kalbėjome praėjusią savaitę Strasbūro plenarinėje sesijoje. Kalbėjome apie aukštą energijos kainą, apie aukštą e, darbo jėgos kainą. Be abejo, kad konkurencija kelia Kinija ir pigesnė pasiūla. Mums labai svarbu kovoti su ta krize. Jūs minėjote ir ribotą prieigą patekimą į rinką. Kinija aktyviai veikia šioje srityje, kaip ir pietų Koreja, todėl reikia ir laisvosios prekybos susitarimų. Mes privalome nepamiršti energetikos aspektų, turime įtraukti tą aspektą į prekybos susitarimus. Dar vienas dalykas, kuris buvo šiandieną paminėtas, tai yra Kinijos konkurencingumas per CCRC. Pelnas yra didžiulis. Iš esmės tai yra dvi trečiosios visos Europos pelno. Negana to atsiranda konkurencingumo iškraipimo, būtent dėl to bendradarbiavimo dėl finansinių investuotojų iš Kinijos valstybinio sektoriaus. Todėl labai svarbu, kad Europos komisija imtųsi veiksmų investicijų srityje. Mes turime peržiūrėti valstybės paramą tam, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir sąžininga konkurencija. Aš kreipiuosi į pranešėja ir į Europos komisiją jūs privalote labai rimtai vertinti visus šios aspektus ir jų nepamiršti. Ačiū. Dėkoju, ponė Pusikai, ponė Grifin. Dėkoju, e, pranešimai buvo labai įdomus. E, Martina Werner kalbėjo apie sąsąją e, su plieno sektoriaus krize, skaitmenizavimu ir tiekimu geležinkelių srityje. Mes praėjusią savaitę Strasbūrę kalbėjome apie galimą ekonomikos statusą Kinijoje ir valstybės subsidijas bei antidempingą ir kaip visą tai veikia Junktinės karalystės plieno sektorių. Akivaizdu, kad mes privalome priimti bendrą sektoriaus politiką tam, kad visi komitetai ir komisijos direktoratai susirinktų ir įvertintų visus aspektus. Kalbant apie klasterius ir tinklus, Jungtinėje karalystėje struktūriniai fondai buvo panaudoti tam, kad mes panaudotume investicijas tiesiogiai klasterių steigimui. Galiu pasakyti, kad geroji praktika šioje srityje gauta yra panaudojama ir kitose srityse. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, prašau. Ponas Margal. Abu kalbėtojai paminėjo vieną svarbų aspektą. Pone Citroen, jūs Savo pranešime teisingai kalbėjote apie prieinamus finansavimo mechanizmus visam sektoriui ir konkretiems sektoriams. Man smalsu, aš norėčiau išgirsti daugiau apie tai, kaip geležinkelių sektorius panaudoja Junkerio planą EFSI Ar yra kažkokie patvirtinti projektai? Jeigu taip, tai kaip jie paskirstomi per tuos keturis sektorius? Na dabar kreipiuosi į kitą kalbėtoją. Tyrimai ir vystimasis. Čia labai aktualūs klasteriai. Ar jūs analizavote, kaip e, projektai pagal Junkerio planą galėtų suveikti, e, tarkime, e, bendrų technologijų projektai? Ar sektorius proaktyviai veikia šioje srityje? Ar jums atrodo, kad Junkerio planas yra praktiškai pritaikomas? Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau kreiptis į Europos komisijos augimo generalinį direktoratą, ponė Joana Šikorska. Nežinau, ar teisingai ištariau jūsų lenkišką pavardę. Galbūt jūs norėtumėte užduoti klausimą ar papildyti mūsų diskusijas įdomiais faktais. Labai ačiū. Ne, nežinau, ar galiu dar labiau praturtinti diskusiją ir taip puikiai. Tik norėčiau sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Labai ačiū pranešėjams už tokius įdomius pristatymus. Mus labai džiugina ponios Wernera pasiūlymas dėl rezoliucijos geležinkelių tiekimo srityje. Mes būtinai stebėsime kas toliau vyks su šia rezoliucija. Daugelis kalbėtojų pabrėžia geležinkelių sektoriaus svarbą. Geležinkelių tiekimo pramonės šaka yra Europos vystimuose ašis. Mes Taip pat nepamirštame tų iššūkių, apie kuriuos jūs kalbėjote, turime stiprinti savo vaidmenį tarptautinėje arenoje, reikia skatinti tinkamą finansų panaudojimą, paremti mažas ir vidutinės įmonės, reikia iškoti e, sprendimų toms problemams. Norėčiau paminėti, kad mūsų bendradarbiavimas su geležinkelių tiekimo pramonė jau yra ilgalaikis. Jūs paminėjote ketvirtąjį visuotinį paketą. E, tai yra vienas iš būdų, kuris didina konkurencingumą Mes tikimės, kad visos kliūtis tvirtinant paketą bus pašalintos. Toliau e, geležinkelių iniciatyva. Net čia irgi yra ieškoma bendrų sprendimų Europos lygmenio. E, yra žiūrima, kokį pasaulinį vaidmenį gali užimti mūsų sektorius. Mes kartu su jumis, kartu su pramonės atstovais ieškome išeičių. Dirbsime ir su pane Werner, kad rezoliucija būtų kuo geresnė. Dėkoju. Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti abiejų kalbėtojų, pono Citroen ir pono Verija, atsakyti į e, klausimus ir sureaguoti į pastabą žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti parlamento deputatams, nes matau, kad jūs tikrai suprantat, kokia grėsmė iškilusi mūsų pramoniai, grėsmė kylanti iš Azijos, pirmiausia, bet kartu grėsmė susijusi su įvairiais tais išbandymais, kurie mums tenka. Aš pasižymėjau keletą minčių ir noriu pasakyti, kad mokslinio tyrimų inovacijų srityje mes, aišku, stengiamės būti dinamiški, ir, sakykime, 50 procentų finansuojama projekto ar konkretaus projekto ir kartu per ateinančias dienas vėlgi kitas projektas jau bus įgyvendinamas, skirtas mažosiams vidutinėms įmonėms ir jis bus irgi finansuojamas 50 procentų iš Europos fondų. Toliau Kitas dalykas, taip, dėl e, vidaus rinkos e, e, viešieji pirkimai labai svarbus klausimas, tai minima ketvirtam geležinkelių pakete ir kartu dar labai svarbios dėrybos e, dėl įvairių priekybos susitarimų, per kurias būtų galima dėrėtis dėl, dėl vienodų sąžiningų sąlygų sudarimų, nes e, sąlygų, kuriomis turi dirbti mūsų įmonės, konkuruodamos su Japonijos, Kinijos įmonėmis Ir aš paminėjau vėlgi kliūtis, su kuriuom susiduria, sakykime, įmonės norinčios patekti į Japonijos rinką. Tad mes tikrai klausėmės ir šiaip jau labai malonu, kad ponė Werner e, rengia e, šį pranešimą, kuris, kaip jau sakiau, labai svarbus mūsų sektoriui. Dar paskutinį dalyką noriu pasakyti Ispanijos e, delegatui, kuris paminėjo Junkerio planą. Aš mančiau, ta, ta, tas planas šiaip jau juda, tačiau juda e, lietai, turiu galvoje, geležinkelių sektorių. Šiandien vėlgi sunku pritraukti privataus finansavimo tam, kad būtų galima įgyvendinti šį planą. Yra e, netoligumų įvairiose šalyse daug kas dabar kalba apie šį EFSI fondą ir kol kas e, aš dar negaliu pasakyti, kad sprendimas būtų rastas geležinkelių sektoriui. Jo. Ačiū, ačiū už Jūsų atsakymus ir pastabas. O dabar norėčiau paprašyti kito mūsų prelegento sureaguoti į klausimus. Ponas Verjė, Labai ačiū už visus klausimus. Vėlgi atsakysiu Ispanijos delegatui, kuris keletą, pateikė, keletą klausimų pateikė, e, kraštus klausimus susijusius su energetika. Čia paminėtinos trys sritis E, aplinkosaugos gerinim, apsauga, aplinkosauga ir energetikos e, veiksmi, e, veiksmingumas, geresnis infrastruktūrų panaudojimas ir trečias dalykas - skaitmeninė revoliucija ir jos poveikis geležinkelių sektoriui. Apie tai mes kalbame tuose geležinkelių klasteriuose ir kartu, kaip jau e, mes palaikom ryšius su įvairiais generaliniais direktoratais, su nacionalinėmis institucijomis ir stambiomis geležinkelių įmonėmis. Dar turiu pasakyti, kad kiekvienas savo regione daugiausia dirba, aišku, su regioninėmis institucijomis tam, kad būtų galima įgyvendinti vadinamąją pažangios, pažangiosios specializacijos strategiją. Ir per ją būtent įgyvendinama šitą bendroji ES politika. Ačiū labai, ačiū už Jūsų pastabas ir atsakymus. Dabar žodis poniai Martinai Werner, mūsų pranešėjai. Ar galėtumėte apibendrinti mūsų šios dienos diskusijas? ir pateikti tokias galutinės mūsų diskusijų išvadas. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Citroen ir ponui Verrier. Taip pat dėkoju ir kitiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Turiu pasakyti, kad itin džiaugiuosi tuo, jog turėjome pakankamai laiko išsamei aptarti šią temą. Ir man atrodo, kad pora dalykų išriškėjo šios dienos diskusijose. Visų pirma, e, geležinkelių pramonės svarba inovacijose, taip pat MBI svarba, sąryšys su COP21 bei kitais sektoriais. Dar vienas dalykas, kurio galbūt nepaminėjome, tai yra Europos geležinkelių agentūros vaidmuo, galbūt tam šiek tiek daugiau dėmesio reikėtų skirti. Na ir pagrindinė problema yra tokia, kad sudėtinga susijęti e, tas skirtingas nuomonės, tačiau panašu, kad kolegos daugiau ar mažiau laikosi m, tos pačios krypties ir net nebejoju, kad su šešėliniais pranešėjais parengsime puikią rezoliuciją, nes visi esame tikrai panašios nuomonės. Tikiuosi, kad mūsų darbas bus sėkmingas. Ačiū. Rezoliucijos projekto svarstymas vyks vasaro 22-23 dienomis. Pakeitimus galima teikti iki vasaro 25-osios. Tai yra dvi dienos po e, aptarimo. Na, o balsavimas įtirė komitete, kaip ir buvo minėta, vyks balandžio 7 dieną. Tad tokia yra darbo tvarkė numatyta kalbant apie šį dokumentą. Ačiū mūsų svečiams. Ačiū, kad atvykote į mūsų įtrio komiteto susitikimą. Džiaugiuosi, kad turėjome galimybę jūs išklausyti. We continue our meeting. Na, o dabar tęskime darbą ir nedelskime laiko turime nedaug ir dabar siūlyčiau pereiti prie e, tyrimo apie e, energijos kaupimą. Kalbėsime apie tai, kokie rinkos modeliai ir kokios reguliavimo paskatos yra reikalingos. Pristatymą e, parengė daktaras Sergio Gartė. Jis atstovauja SQ Consult BV bendrovę Na ir Šiame tyrime apie energijos kaupimą kalbama apie tai, kokie rinkos modeliai ir kokios reguliavimo paskatos galėtų padėti toliau mažinti kaštus ir geriau panaudoti ir plačiau panaudoti energijos kaupimo technologijas. Tad iš esmės apie energijos kaupimą ir daugiausia bus kalbama. Mes manome, kad toks energijos kaupimas gali prisidėti prie energetikos sąjungos kūrimo, prie energijos tiekimo saugumo užtikrinimo, taip pat atsinaujinančių išteklių panaudojimo intensyvesnio. Juk visa tai yra glaudžiai susiję tarpusavėje, susiję su energijos kaupimo technologijomis. Tad dabar norėčiau paprašyti daktaro e, Ugartės e, pristatyti turimą informaciją apie atliktą tyrimą. Sveiki atvykę Europos parlamentą. Na ir nedelsdama suteikiu Jums žodį, tačiau dėja turite vos 10 minučių. Ir turėsiu prašyti neviršyti Jums skirto laiko. Ačiū, ponė pirmininkė, laikysiuosi man skirtą laiko termino. Tas tyrimas, kurį pristatysiu, buvo užsakytas A politikos e, departamento ir čia yra kalbama apie e, rinkos modelius ir reguliavimo paskatas, e, jeigu būtų nuspręsta skatinti e, energijos kaupimo sistemų kūrimą ir naudojimą. Na ir trumpai pristatysiu projekto tikslus ir apriepti. Taip pat pakalbėsiu apie energijos kaupimo vertę ir naudą. Taip pat pristatysiu ir technologijų brandumo aspektus. Kalbėsiu apie tai, kaip energijos kaupimas galėtų prisidėti prie energetikos sąjungos kūrimo tikslų. Juk iš esmės tai yra su tuo susijusių diskusijų elementas. Taip pat kalbėsiu apie būsimus pokyčius ir taip pat su rinka bei su reglamentavimu susijusias kliūtis. Na ir iš esmės tikslas, kaip jau minėjau, yra padėti diskutuoti apie tai, kaip būtų galima energijos kaupimą įtraukti e, ir susijęti su energetikos sąjungos kūrimu. Ir iš esmės pagrindiniai tikslai yra tokie - ES ekonomikos skatinimas, MVI veiklos skatinimas, taip pat energijos tiekimo saugumo gerinimas ir CO2 mažinimas. Ir E, atliktame tyrime buvo 37 klausimai. Ir, pažiūrėjau, buvo klausima, kokia yra energijos kaupimo nauda, kokie kaštai, kaip tai prisidėtų prie energijos sąjungos kūrimo. Visi tie klausimai išvardinti ataskaitoje ir ataskaitų kopijų turiu čia ir galite susipažinti e, su ten pateikta informacija. Na ir pradėsiu nuo energijos kaupimo e, naudos, jeigu galima tai pasakyti. Na, čia yra elektros energijos vertėjas grandinė pavaizduota. Visų pirma yra energijos šaltinis, tai gali būti dujos, kūras ar kiti ištekliai ar atsinaujinantis energijos šaltiniai. Tada yra e, elektros energijos sukūrimas, generavimas, tada jos mm, e, perdavimas ir tada jau yra platinimas konkrečioje teritorijoje ir jau tada ta energija nukeliauja pas galutinį vartotoją Na, o tas galutinis vartotojas taip pat gali e, kurti elektros energiją ir ją taip pat saugoti ar kaupti. Yra dviejų tipų energijos kaupimas didesnio masto, didesnės apimties. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, didžiulius dujų rezervuarus ar vandens rezervuarus ar, e, tarkim, degunės saugojimą požeminėse saugyklose. Na ir tai yra susijęs jau su tuo generavimu ir perdavimu. Taip pat yra ir platinimo e, tinklai, e, energijos platinimas ir čia gali būti taip pat tos e, perkelimo sistemos, tada platinimo tinklai ir galutinis vartotojas taip pat patenka į šią grandinę. Na ir čia taip pat e, galima įsivaizduoti dujų saugojimą, e, kai tų dujų vienoje ar kitoje teritorijoje trūksta. Ir tai gali taip pat padėti panaudoti ir atsinaujinančius energijos šaltinius, mažinti CO2 išmetimus. Ir Ir jeigu yra geresnės galimybės e, saugoti ar kaupti, pavyzdžiui, saulės energiją ar vėjo energiją, tuo metu, kai jos tiek daug nereikia, e, ir jeigu yra galimybė ją sukaupti ir paleisti tinklais vėliau, kai ta energija yra būtina, tai tikrai būtų puikus dalykas. Ir taip galėtumėte pakeisti brandolinę. E, ar anglijas deginimo sukūriama energija. Na ir tai reiškia, kad būtų galima kaupti energiją, kai ją galima gauti pigiai, pigiai sukurti ir parduoti, kai ji yra brangesnė. Tai padėtų eksternalizuoti ir tinklą. Vis daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių yra panaudojimas tinkluose. Ir Ir tai ta, tas energijos kaupimas padeda ir, e, labiau ir sėkmingiau susidoroti su e, paklausos sviravimais. Tai taip pat padeda sukurti e, patikimumą, atsparumą ir taip pat išmaniųjų tinklų sprendimai čia yra svarbus. O kalbant apie galutinius vartotojus, e, atsiranda galimybė e, tam vartotojui ir pačiam gaminti energiją ir turėti kažkokį tai kaupimo prietaisą namuose, ten kaupti energiją ir panaudoti ją, kai tai yra būtina. E, kaupimo technologijų brandumas jau yra pristatytas tas klausimas ataskaitoje, tad šios skaidrės nepristatinėsiu, galbūt galėsite pasimėgaudami perskaityti tai ataskaitoje. Kalbant apie disk, e, diskusijas susijusias su politika, labai svarbu kalbėti, kaip tas energijos kaupimas galėtų prisidėti prie energetikos sąjungos kūrimo. Visų pirma, reikia kalbėti apie energijos e, saugumo tiekimo užtikrinimą. Ir be abejo, e, tai prisideda prie energijos tiekimo saugumo e, tose regionuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, Baltijos jūros valstybėse, Bulgarijoje, Suomijoje. Jeigu ten bus galimybės saugoti dujas, kaupti dujas, tada dėl, pavyzdžiui, geopolitinių priežasčių atsiradus tam tikrų problemų, būtų galima sušvelninti e, potencialias problemas. Kalbant apie energetikos sąjungą ir energijos rinkų integravimą, elektros energijos kaupimas yra viena iš tų lankstumo opcijų, e, kuri sudaro galimybę integruoti e, tas rinkas ir konkurencingumo generalinis direktoratas užsakė tyrimą dėl e, elektros pajėgumų rinkose. Bandama įsiaiškinti, e, kaip e, yra užtikrinamas tas tinklo stabilumas, opcijų yra įvairiausių ir tai yra vadinamosios lankščios opcijos Ir energijos kaupimas yra tik viena iš galimybių. Taip, tai nėra pigu, tačiau iš kitos pusės tai tikrai yra e, labai konkurencinga priemonė. Dabar kalbant apie energijos e, panaudojimo efektyvumą, kalbant apie energijos kaupimą, tai be abejo e, yra. E, tam tikrų nuostolių, energetinių nuostolių, nes iš pradžių reikia tą energiją kažkaip sukaupti, saugoti ir tada ją panaudoti. Tad natūralu, kad čia yra prarandama dalis energijos, tačiau e, kalbant apie e, CO2 mažinimą, tai yra itin naudinga. Tad labai svarbu turėti galimybę uh, E, sukaupti tą elektros energiją, kurios e, vienu ar kitu metu nereikia ir panaudoti tada, kai ji yra reikalinga. Tai yra susiję ir su energijos kainų sviravimu. Ir tai gali padėti sušvelninti, e, kaip jau minėjau, energijos kainų sviravimus, kai tai yra būtina. Dabar kaštai. Žinote, kad e, kalbant apie galutinius vartotojus, yra vadinamasis tinklų um, sudvenimas, kalbant apie uh, saulės energiją. Ir tyrimai rodo, kad e, kalbant apie tas saulės energijos sistemas, kurios yra naudojimos, e, bus pasiektas daug didesnis paritetas ir matote čia pateiktą Vokietijos pavyzdį. Dabar e, tie išmanieji tinklai, tai yra labai svarbu. E, taip pat perėsiu prie su reguliavimu susijusių kliučių. Man atrodo, kad dar turiu keletą sekundžių, liko vos para skaidrių. Tad tos reg, reg, reg, reguliavimo kliūtis. Ką reikėtų daryti, jeigu Europa nuspręstų įgyvendinti tą energijos kaupimo sistemą? Japonija ir Junktinės valstijos lyderiauja šioje srityje, Europa kol kas dėja atsilieka. Ir kalbant apie atliekamas mokslinius tyrimus, e, tikrai trūksta darbo šioje srityje. Na ir iš esmės ES tarsi yra pakankamai e, energijos kaupimo e, priemonių, tačiau, pažiūrėjau, Baltijos jūros regione mm, yra tam tikrų rinkos kliučių, taip pat skaidrumo trūkumas nustatytas ir tiesiog trūksta e, dujų kaupimo pajėgumų, kad būtų galima lankščiai reaguoti į pokyčius. Taip pat kalbant apie energijos gamintojus, jiems, e, jiems e, dėja trūksta tam tikros atsakomybės, kalbant apie tinklo stabilumo užtikrinimą. Taip pat čia svarbu yra ir rinkų lankstumas. Taip pat e, problemų kyla ir todėl, kad tinklų operatoriai negali kaupti E, tos energijos, kad būtų užtikrintas stabilumas ir tai yra na, ne visai suvokiama, o kalbant apie galutinius vartotojus, taip pat sudėtinga užtikrinti, kad jie turėtų galimybę kaupti energiją. Na ir paskutinė mano skaidrė. Rekomendacijos, kokios buvo pateiktos. Visų pirma, viršuje matote tikimo grandinę, e, taip pat e, E, energijos generavimas, e, platinimas, galtiniai vartotojai ir taip toliau. Na, o vertikalioje eilutėje galite matyti, kad čia yra kalbama apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, rinkos integraciją, e, saugumą, solidarumą, pasikeimą, priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimą ir energijos efektyvumą. Visų pirma, e, jeigu pašalintume kliūtis e, dabar trukdančias saugoti dujas, e, tai būtų naudinga tiek ir rinkos integracijos atveju, tiek ir saugumo, solidarumo užtikrinimo atveju. Dabar, jeigu pavyktų sukurti paskatas konkurencingam kaupimui, tai būtų naudinga ir kalbant apie priklausomybės nuo iškasnio kūro mažinimą. Ir Čia taip pat yra kalbama apie mm, lygių galimybių patekti e, į rinką sudarimą, taip pat e, tokio kaupimo a, sistemų steigimo skatinimą. Na ir dabar norėčiau baigti savo pristatymą. Jeigu turėsite klausimų, mielai juos atsakysiu. Ačiū labai. E, Daktarė Augarte, norėčiau pasakyti štai ką. Jeigu turite dar kažkokių skaidrių, E, ar kažkokios kitos informacijos, kurią norėtume pristatyti. Po, pavyzdžiui, klausimų sesijos tikrai turėsime e, tam galimybę. Dabar e, žodis ponui Nika, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat už šį pristatymą. Turiu pasakyti, kad na, man liko tam tikrų neiškumų Nes mes kaip suprantame, pagrindinis klausimas yra toks, ar yra pakankamų saugojimų pajėgumų Europos Sąjungoje. Ir jeigu taip, žvelgiant į tą lentelę, į pristatomą informaciją, turiu pasakyti, kad ne visai aišku, ar čia kalbama apie kažkokius tai ateities planus, kažkokius tai e, nerealius siekius, ar tai yra jau dabartinė reali situacija. Na ir turite suprasti ir mus. Iš vienos pusės mes turime pasiekti 20-30 metų tikslus, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro ir taip toliau. Tačiau kaip mes galime tai padaryti, jeigu nėra e, keletos pasirinkimo galimybių. Ir kalbant apie A opciją, reikia naudotis vadinamosiomis e, vandens pumpavimo galimybėmis ir e, taip kaupti tokį atsinaujinantį energijos šaltinį, e, jeigu, pavyzdžiui, nešviečia saulė ir negalima saulės energijos gauti ar vėjo energijos, jeigu nėra. Ir kaip suprantu iš jūsų pristatymo, kitų kažkokių variantų tarsi ir nėra. Ar yra kažkokių dar kitų opcijų susijusių su energijos e, kaupimu, kad būtų užtikrintas nacionalinių tinklų stabilumas, kad būtų išvengta e, e, energijos trūkumo? Ir kaip suprantu, tikslas yra toks, kad 24 procentai energijos šaltinių valstybėse narėse būtų atsinaujinančio pobūdžio. Ir žinau, kad yra tokių valstybių narių, kurios jau įgyvendino tą 24 procentų tikslą, o tai yra saistantis, privalomas tikslas. Ir man atrodo, kad tai kelia nemažai problemų e, tom šalims, kurios jaučiasi nesaugiai. Ir manau, kad e, komisijos koridoriuose e, yra kalbama apie tai, kad jeigu 30 procentų, pavyzdžiui, būtų atsinaujinančių energijos šaltinių valstybėje narėje, tai galėtų sukelti ir tam tikrų problemų taip pat tokių kardinalių kardinalių sviravimų, jeigu, pavyzdžiui, trūktų saulės energijos ar vėjo pakankamai nebūtų. Na ir norėčiau jūsų, jūsų paklausti, ar yra dabar pakankamai pajėgumų technologijų Europos Sąjungoje? Ir kokia yra situacija su atsinaujinančiais energijos šaltiniais bei tai saugojimo pajėgumais? Ačiū. Ačiū labai dabar žodis poniai François Grostet, EPP frakcijos vardu. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Su dideliu susidomėjimu klausiausi prelegento. Ir turiu štai tokį klausimą. Kalbant apie energijos tiekimo saugumą, tai dujų saugojimas yra svarbus klausimas. Tačiau mes tą nesunkiai galėtume išspręsti, bent jau man tai patrodo. O kalbant apie elektrą, čia jau kitaip. Tai man toks nuolat kyla klausimas. Beje, prieš tai e, kalbėję prelegentai minėjo tą dalyką. Kalbant apie atsinaujinamus energijos šaltinius, reikia juos plėtoti, vystyti. O ką mes darom? mes dabar vėl e, šiaip jau tiesiog keliam klausimus dėl e, atsinaujinamųjų energijos šaltinių e, masinio didelio saugojimo, bet tie šaltiniai nėra reguliarūs. Tai, tai kaip tą pasiekti, kaip juos saugoti, ar mes turim pakankamai lėšų, tam, kad per trumpą laikotarpį galėtume juos saugoti, kaupti įdomiai, veiksmingai e, būtent energiją tam, kad e, tikrai galėtume vieną vertus skatinti atsinaujinamųjų energijos šaltinių panaudojimų ir kita, verta, kita vertus, kad galėtume užtikrinti e, išlaidas, kurios būtų geriau pakeliamus turiu galvoje tokį didelio masto energijos saugojimą. Šiaip man toks klausimas kyla nuolat ir aš norėčiau gauti į jį atsakymą. Labai ačiū. Ačiū labai. Pone, dabar ponas Eriksonas, Žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū labai. Noriu padėkoti už šias diskusijas, nes man atrodo, kad uh, Labai svarbu kalbėti apie energijos kaupimo technologijas, tai ten įdomus klausimas. Ir man atrodo, kad Įdomiausia yra tai, kaip mes veiksmingiausiai galėtume pasinaudoti tą pigę vėjo energiją, kai yra e, didžiausias jos poreikis. Ir manau, kad energijos kaupimas galėtų būti vienas, vienas iš variantų. Tad norėčiau jūsų paklausti, ar buvo atlikti kažkokie skaičiavimai, kalbant pavyzdžiui apie um, akumuliatorių, baterijų uh, kainas, ar uh, apsimokėtų uh, saugoti, kaupti tokią vėjo energiją uh, tiek ir mažesnėse, uh, mažesniais kiekiais, tiek ir didesniais kiekiais. Galbūt uh, tai būtų tikrai įdomus pokytis ateityje. Ir manau, vienas iš, kit, da, vienas iš būdų saugoti pigę e, e, vėjo energiją yra panaudoti ją šildymo sistemose. Ir panaudoti vietoj dujų. Ir e, taip užtikrinti, kad būtų kaupiama energija, panaudojant kartu ją ir šildymo sistemos ir taip veiksmingai būtų galima ją panaudoti. Manau, tai yra įdomi galimybė. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis poniai Katal ENF vardu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Ugartė. Savo pristatymo metu kalbėjote apie tai, kad energijos kaupimas yra itin svarbi tema ir kad jos arba vis labiau auks, kalbant apie Europos energetikos sąjungą, ypač jeigu norėsime pasiekti e, energijos tikimo saugumo, taip pat e, e, norėsime atsisakyti CO2 grisų technologijų ir didinti konkurencingumą. Ir Jūs kalbėjote apie kaupimą, apie lankstumo elementus, tačiau taip pat minėjote, kad reikėtų e, ir didesnių pajėgumų, saugojimo galimybių. Kalbėjote apie tai, kad gali kilti problemų dėl e, visaugančias atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo dalies ir galimo energijos trūkumo. Tad galbūt reikėtų tokių lankstesnių kaupimo galimybių. Kalbėjote ir apie problemas susijusias su regulia, reglamentavimo kliūtimis. Kalbėjote apie JAF, apie Japoniją, apie tai, kad Europa atsilieka. Minėjote ir tai, kad su moksliniais tyrimais ir technologinė plėtra susijusios investicijos turėtų būti didesnės. Tačiau norėčiau paklausti, ar turite kažkokiu tai paskaičiavimu apie konkrečius skaičius? Ar dabar e, e, egzistuojančios programos yra pakankamos, ar reikėtų, pavyzdžiui, Horizontas 2020 e, numatytą finansavimą keisti, kad būtų daugiau lėšų skiriama energijos ryčiai. Dėkoju. Ačiū. Jums ar dar yra norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Dabar žodis e, ponui Oliveriui Kochui. Jis yra energijos generalinio direktorato e, direktoriaus pavaduotojas, dirbantis su e, didmeninėmis elektros energijos ir dujų pardavimo rinkomis. Žodis jums, prašau. Good afternoon. Thank you very much for giving. Labą dieną, ačiū, kad suteikėt žodį. Didmeninės rinkos. Prieš keletą metų, kai buvo rašomas trečiasis, kūriamas trečiasis paketas, tai e, buvo numatyta e, svarbi vieta. Turiu galvoje tiek elektros, tiek dujų rinkas Mes neperseniausia paskelbėm naują komunikatą, kur kalbam apie būtent e, rinkos modelius ir ten apie tai buvo kalbama. Buvo kalbama apie saugojimo pajėgumus. E, kalbama apie savotišką posūkį nuo tokių cent, centralinių požiūrių pagristų milžiniškų jėgainių perinant prie tokios sistemos, kurioje labai greitai gal 30-40 procentų uh, sudarys tokią tarpinę energiją, kuriai, sukurti, kuriai palaikyti, e, užtikrinti reikės e, tam, tikro, tam tikros paraminės e, vėjo, ar, tai yra paraminės energijos kūrimo, sakykime, kai nebus pakankamai vėjo ar, ar kitų gamtos dalykų, kurių dėka būtų galima gaminti energiją ir kai energija nutrūks. Bet dabar elektros saugojimo pajėgumai iš tikrųjų yra tų rinkos modelių, e, modelių dalis. Ir čia kaip reikėtų užtikrinti ten tą energijos tiesiog užtikrinamumą, kaip reikėtų numatyti didesnį lankstumą, kaip būtų galima sukurti tokią rinką, kuri e, dirbtų tarp valstybinių lygių ir tokiu būdu mes turėtume pagreitinti tą balansavimo rinką, nes tai yra labai svarbu tokios rūšies energijai, kai nežinosim, sakykime, ar rytoj pūs vėjas tam tikrų laikų, bet visiems elektrą reikės gaminti. Kita vertus, mes dabar peržiūrim taisyklės susijusias su energijos saugojimu, yra tam tikrų nuostatų taisyklių. Ir aišku, mes dabar laukiam to pranešimo, uh, tai, kas jame mm, bus pasakyta apie tai, kad reikėtų tiesiog vengti tokių taisyklių, dėl kurių nebus galima laikyti, saugoti energijos. Nes vėlgi kartu mm, bus kalbama ir apie tai, kaip klientus šiaip jau labiau įtraukti į rinkas, į būtent pasiūlos paklausos e, tam tikrą uh, pusiausvyrą, tiesiog kaip sudaryti paskatas, kad būtų atidėtas, sakykime, energijos sunaudojimas e, bent kelioms valandoms ar, ar netgi mastant apie namų ūkius, tokius kaip šildymo prie, prietaisus boilerius, kuriuos išjungus kelioms valandoms galima labai daug sutaupyti energijos. Uh, Tad mes atvirom akim žiūrime visą tai ir iš tikrųjų e, rimtai nusteikia dirbti kartu su parlamentu tais klausimais, kaip energijos saugojimo e, pajėgumus e, šiaip jau užtikrinti. Dabar vyksta ir tyrimai, tikimės, kad bus pasiektas lūžis greitai. Mm, na ir mes e, tą žinoma sekam atidžiai, rengdami teisės aktų pasiūlymus e, susijusius pirmiausia su elektra. E, kalbant apie dujas, tai padėtis šiek tiek kitokia. Mes jau atnaujinom, modernizavom rinkas, mm, nes vėlgi čia atsisakyta daugeliu atveju tokių ilgalaikių 30 metų uh, E, sutarčių, kur numatytas nu, toks amžinas e, dujų tiekimas, bet vėlgi ten e, dujų saugojimo pajėgumai jau daugeliu atveju pasidaro tokie pertekliniai, bet mes atidžiai tą vertinam, tiesiog vertinam, ką būtų galima padaryti, kad tai neigiamai nepaveiktų energijos tiekimo saugumo ir kartu reikia atsakyti uh, E, tokius svarbius klausimus, kaip e, užtikrinti mm, dujų ar energijos saugojimą, saugojimo pajėgumus, bet kartu kaip e, sukurti pajėgumus, kuriais būtų galima dalytis energiją. Galbūt vienas atsakymų galėtų būti toks tarp valstybinis energijos naudojimas. Turiu galvoj elektrą, E, mes tiesiog nori, dabar spren, e, įvertinam e, biurokratinės kliūtis, kad dabartinė sistema būtų veiksmingesnė, kad nereikėtų kiekvienai šaliai, regionui ar miestui tiesiog kurti patiems energijos saugojimo pajėgumų. Bet kita vertus turim, sakykime, didelių dujų talpyklų, ta, ta, ta, kuriomis būtų galima tiesiog dalytis. Tad būtent taip mastom ir tos mintis bus išdėstytos vadinamajame žiemos pasiūlymų pakete, kuriame e, bus didelis dėmesys kartu skiriamas ir energijos saugumui. Jėzau. Frage, weil ich jetzt viel gehört habe über kluges und intelligentes Ein Dar turiu papildomą klausimą. Mes dabar nemažai girdėjom apie pažangų, protingą energijos e, naudojimą, apie dujų saugojimą, kaupimą, bet visi negavom atsakymo iš tai tokį klausimą. Kada galim tikėtis, kad energiją būtų galima tinkamais e, kaštais, būtų galima tiesiog kaupti, saugoti? Man niekas niekada į tą klausimą ir neatsakė. Ačiū Pone Grostet, aš turėjau irgi lygiai tokį pat klausimą. Dabar komisija sakė, ką tik, kad reikėtų skatinti tam tikrą piliečių elgesį, kad piliečiai irgi galėtų prisidėti prie energijos saugojimo, kad galėtų tiesiog mm, liautis betodairiškai visada naudoti energiją. O kartu paminėta pramonė. Bet vėlgi atrodo tarsi vienintelė problema tai elektros saugojimas. Ir tarsi, ta, kai galėsim didelę masiškai saugoti, išsaugoti, iškaupti e, elektros energiją, tai visas, visas problemas išspręsim. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Ponas Martan. Taip, e, energija, e, turiu galvoje vėjo ir vandens energijos saugojimą. Antai dabar kai kurios valstybės pasiryžusios atverti savo vidaus rinkas e, ir, bet vėlgi tai paveiks e, tam tikrų šalių, tam tikrų regionų uh, Um, vandens energiją, uh, vandens pagrindų energiją gaminančios įmonės. Tai kyla joms grėsmė, nes jeigu jas nupirks uh, šiaip jau privačios įmonės, kurios, aišku, vadovausis visiškai ekonominė logika, jeigu tos nupirktos įmonės pasirodys e, nenašios, ne, neduodančios pakankamai pelno, tai bus e, noras jas uždaryti ir tokiu būdu vėlgi bus suduotas smūgis įsipare... ES įsipareigojimam šitą prasme. Tad vėlgi, e, ar čia tada bus galima kalbėti apie viešojo intereso tiesiog užtikrinimą? Pirmininkas. Taip, dabar supratau, prasidėjo uh, antro rato diskusijos. E, tai mes, e, nežinau, jūs dar turit gal klausimą po pirmojo rato, bet trečiąjį ratą pradėti tikrai būtų netikslinga. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono, vertėjai negirdi. I switch it on. I only wanted to ask. Ah, only wanted to ask what is the special interest of norėčiau paklausti, kokį interesą turi privačios įmonės. Taip, galbūt Europos komisija į tą klausimą atsakys. O dabar užbaikim pirmą, antrą klausimų ratą ir tada suteiksim žodį komisijai ir pagrindiniam prelegentui. Tačiau mes iš tikrųjų kalbam apie du dalykus - apie dujų kaupimą saugojimą ir elektros saugojimą. Tai du skirtingi dalykai. Kalbant apie dujų saugojimą, Taip, gali kilti reglamentavimo problemų, paž... E, e, nuosavybės problemų, bet, bet vėlgi tam yra numatytos dujų progra... saugumo programos. Ir čia, kaip sakiau, visai padėtis kitokia e, palyginti su energijos saugojimo pajėgumais. Aišku, yra tokia galimybė subalansuoti tinklus pasinaudojant e, dujomis kūrenamas, tai yra du, du, dujų jėgainėmis. Bet ir vėl toks klausimas buvo, gal horizontas 2020 lėšas būtų galima tiesiog irgi atitinkamai panaudoti tiksliniu būdu. Tai gal jūs tada atsakykit tiesiog po komisijos E, būtent į klausimus susijusius su dujų saugojimu ir elektros saugojimu, ypač e, sutelkiant dėmesį į elektros saugojimo pajėgumus. Tad ačiū kolegos. Dabar žodį suteiksiu komisijai, o po to mūsų pagrindiniam kvestiniam prelegentui. Labai ačiū už klausimus. Aš pasisau, pasistengsiu, nes klausimai sudėtingi, kada e, pasieksim uh, elektros saugojimo pajėgumų. Bet tai priklauso nuo sistemos. Antai Vokietijoje 1,5 elektros gamintojų yra ir skaičius didėja. Ataskaitos 51 puslapį yra vadinamas tinklų paritetas išdėstomas. Ir tai rodo, kad um, saulės energijos smulkus gamintojai jau turi tam tikras sąlygas, jie šiaip jau nebe, jiems nebereikia subsidijų, kad jie galėtų išsilaikyti, jie jau pasiekia ir pelnų. Tad iš tikrųjų e, čia jau tikrai rastas, galima sakyti, sprendimas. Kitaip yra E, sakykime, Prancūzijoje tam tikrose regionuose, e, kai, sakykime, energijos gamyba sumažėja, bet mes neturim tam tikros jėgainės, super jėgainės, kuri garantuotų nenutrūkstamą energijos gamybą. Mes iš tikrųjų tikim, kad elektros rinkų vertė yra didžiulė ir galima tą vertę tiesiog dar e, didinti, pagerinus tam tikrus techninius parametrus. Antai ataskaitoje buvo paminėtos tokios bendrovės kaip Tesla, sakykime, automobilių gamintojas. Tad mes iš tikrųjų labai domimės uh, moksliniais tyrimais atliekamais šiame sektorėje, todėl mes tikrai turėtume raginti, kad būtų numatoma daugiau finansavimo, nes būtent rezultatai tyrimo mokslinio turėtų didžiulę pridėtinę vertę. Toliau, kitas klausimas, kaip supratau, kaip užtikrinti energijos saugojimą e, įsileidus privačias bendroves ir ar jos nepasiduos tiesiog rinkos mąstymui, neapleis tam tikrų atokių regionų, tiesiog ims ten nebeteikti energijos saugiai. Tokią grėsmę mes turėtume vertinti rimtai. Mes niekada neturėtume priimti teisės aktus, pagal kuriuos energijos bendrovės tiesiog galėtų atsitikti pasitraukti iš tam tikrų regionų e, tiesiog dėl to, kad nepasiekia pelno. Dujų krizė, ko mus pamokė ir dabartinė, dabartinės problemos susijusios su elektros tiekimu. Tai, tai matom, kad nebūtinai privatizavimas yra kaltas bet tiesiog e, dėl rinkos integravimo e, įtraukiant kaimininius regionus, dėl kitų vidinių priežasčių, e, dėl to yra tų sunkumų priežastis. Mano galva, rinkų integravimas yra vienas iš atsakų, o tai ar bendrovė yra viešuose ar privačiuose rankose, tai nėra svarbiausias dalykas. Mm, nes e, šiaip jau nepaisant to e, elektra šiaip jau dujos e, gali būti teikiamos net ir atokiausiuose regionuose. Labai ačiū. Na ir dabar apibendrinkit diskusijas, dabar pagrindinis prelegentė, žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų klausimai kaip tik rodo, kokia sudėtinga ši problema. Viena vertus, kalbant ir apie dujas ir elektrą, tai e, kalbant apie jų saugojimą, tai yra kiekvieno sprendimo išlaidos ir kitas dalykas yra rinko organizavimasis. Kaštų klausimą galima išspręsti antai, gerinant, tobulinant, e, dėgiant technologijas, pačias geriausias. Ir tada galima pasiekti konkurencingą kainą. E, ir ne, ne, nepasiekus konkurencingos kainos, vis vien teks spaustis, teks investuoti, teks dėkti technologijas, Tik tai aišku klausimas, kada. Galbūt galutiniams vartotojams būtų galima pasiekti ateinančiai, sakykime, metais. E, kalbant apie saulės gaminamą energiją, saulės baterijas, tai vėlgi e, ateinančiais metais Vokietijoje tos kainos pasidarys konkurencingos su kitų rūšių energija. Ne už penkerių metų, bet jau e, už metų. Ir čia kalbu apie Vokietiją, kurioje netiek daug saulės palyginti su mano gimtaja Katalonija. Pasižiūrėkim, kas vyksta jungtiniai karalystiai. Tačiau kur kas sudėtingesnės yra e, rinkų organizavimosi problemos, nes e, tą Tam reikia labai mm, daug apmąstymų, daug diskusijų, atsargumo reikia. Dabar jūs, ponė pirmininkė, prašėt, kad atskirai kalbėčiau apie dujas ir energiją. Taip, iš tikrųjų, sprendimų lygis e, skirtingas. Ir čia kalbam apie dvi skirtingas temas dujos naudojamos e, kartu gamintojams, galutiniams ir kartu elektrai gaminti. O dujų saugojimo pajėgumai Europoje nėra problema. Mes tokių pajėgumų, dujų saugomų pajėgumų turim pakankamai. Tačiau rinka tų pajėgumų ne visai gerai veikia tam tikrose regionuose. Paminėsiu Baltijos šalis, Bulgariją. Tai regionai, kurie, kuriems kyla kur, grėsmė, turiu galvoj, dujų nepakankamumą ar atsitiktinumą. Ir tam nereikia didelių investicijų, tam reikia geriau organizuoti rinkas, saugojimo rinkas. Ir, ir dabar komisija kaip tik paminėjo, kad tokiu atveju galima dalytis, tai yra atverti e, tų taupyklų duris kaimynams, galima pasitelkti tą atvirkštinę atbulinę srovę ir kitus techninius sprendimus. Tad e, galima sudaryti tikrai palankias sąlygas visiems. Ir dabar vėlgi saugojimas saugojimui neišspręsi šiaip jau dujų trūkumo problemų, saugojimų tiesiog paskirstysi, perstumdysi tuos dujų uh, kiekius, tai yra tik juos perskirstysi, perstumdysi, tačiau savaime nesukursi daugiau dujų. O dabar dar greta to, kad e, rinką reikia padaryti veiksmingesnę, reikia užtikrinti, kad būtų dalyjamasi ES, bet tam kartu reikia ir įvairinti uh, energijos tiekėjus, šaltinius. E, tiesiog e, ne, ne, nepas, ne, neleisti, kad e, būtų priklausoma nuo vien išorės tiekėjų ir, karta, ir kartu reikėtų įvairinti. Tai čia dujos. Elektra tai skirtinga problema nes technologiniai sprendim, technologijos sprendimai yra jau kitokio lygio. Visai kitokio lygio. Kai kurie jų konkurencingi, antai hidro energijos saugojimas, e, kaupimas, tam reikia tam tikrų Tam reikia tam tikrų tik tai sąlygų. Na, o dabar nežinau, kiek aš dar galiu kalbėti, atsakinėti į klausimus. Tai yra vienas sprendimų, kurį tikrai dabar jau galima lengvai panaudoti. Kitas. Tai kalbant apie elektros saugojimą, turiu galvoje galutinius vartotojus, bet galutiniai vartotojai, sakykime, maž... nedaug. O jeigu, sakykime, kaip Vokietijoje dabar bus e, labai daug naudojama įvairių elektros prietaisų, aš čia paminėsiu Tesla bendrovę. Čia ne tai, kad absoliutus sprendimas, Bet aš tik tai sakau, kad tai panašiai veikia kaip um, tie, kaip ir mobilieji telefonai, kurie turi geresnės baterijas. Tad uh, čia vėlgi sprendimas ne tas, kaip kad, uh, sakykime, buvo mąstoma, sakykime, prieš 30 metų, kad vienu tam tikrų mm, pastačius brandolinė jėgainė išspręs visus energijos e, sunkumus. Sprendimai pasikeitė, kadangi situacija pasikeitė, nes be visa kita ir vartotojai pasidarė lankstesni. Tačiau nėra vieno sprendimo. Galima kalbėti apie sprendimų derinius tam tikrus, kurių būtų vienas elektros saugojimo pajėgumai kaip vienas sprendimų. Elektros mobilumas, pavyzdžiui. Grafa ten buvo, kuri rodo saugojimo pajėgumą E, e, turint galvoje e, išgautų ten tų išteklių kiekių. Tai buvo praeisių metų vaizdas Europos Sąjungoje. O 2014-aisiais tai buvo pavaizduota elektros kiekis elektros varikliuose jie irgi, sakykime, yra sujungti su jų tinklais. Čia mes nematom, bet štai ten jis yra. Ir dabar pasižiūrėkit į tamsiai mėlyną grafą. Iki 2030 40 procentų tų elektros variklių pateikimo į rinką. Tai ten tamsiai mėlyna spalva kaip tik rodo elektros saugojimo pajėgumai, kai jie prijungti, prijungti prie tinklų. Ir čia tai yra tik konservatyvus scenarius. Turiu galvoj elektros variklių pateikimą e, ar skverbimasi į rinką. Aišku, auto, elektra varomi automobiliai ne visada važinėja visą laiką, jie būna pastatyti, prijungti, tad e, padėtis čia e, įvairiopa. Ir su tuo susijęs tas antrasis labai svarbus klausimas, bet aš kalbėjau apie tai, kada jau būtų galima įsivaizduoti tai bet tai jau priklausys nuo politikos sprendimų prieimėjų, būtent kartu nuo rinkos organizavimos. Ir jau sakiau, kad e, organizuojantis rinkoms bus, aišku, įmonių, kurios laimės, kurių, kurios pralaimės. Čia tokia mano privati nuomonė. Tad trumpai pasakysiu, kad saugojimas yra vienas iš daugelio sprendimų. Ir kartu, kalbant ir apie patį saugojimą, tai čia turim daugybę galimybių, kurias visas per kelias minutės aptarti būtų tiesiog neįmanoma. Pavyzdžiui, šilumos saugojimas. Ir turiu pasakyti, Europa lenkia šiuo požiūriu JAF ir Japonija, Kinija turiu galvoj šilumos saugojimą. Tad mes galėtume investuoti dar iš daugiau ir čia nekalbu apie sektorių, kuris būtų labai aukščiausių technologijų sektorius. Ta būtų galima investuoti iš 20, 20 strategijos. Nežinau, kokios, kiek, kokie tai yra kokios sumos numatytos investuotos. Tiesiog tam, kad galėtume būti konkurencingesni. Na ir panašiai kaip kad buvo su mūsų mobiliaisiais telefonais, kur, kurie dabar veikia su geresnėmis baterijomis, todėl jų daugiau perka, tai ateityje mes pirksim elektros prietaisus su geresniam baterijom, tik tai klausimas, ar juos pirksim iš savo rinkos ar, iš, ar kokiuose kitose, iš kitų kokių šalių. Aš aišku galėčiau pakalbėti ir daugiau, ponė pirmininkė, bet gal tikrai būtų netinkama. Nežinau, ar dar pakalbėti. Dar vieną minutę galite pakalbėti. Du, dvi minutės kalbėsiu. Tada aš paskatinčiau, teikiant, tai yra, kalbant apie techninius klausimus, techninius sprendimus, tai tiesiog pasiskaityti tą mūsų ataskaitą. Ir ta ataskaita parengta būtent politikos, e, politikams, poli, sprendimų prieimėjams, ne energijos e, ekspertams. Tiesiog paaiškinta, koks sprendimas maždaug kiek ir kiek kainuoja ir panašiai. Na ir dar galėčiau pasakyti, tiesiog pasiūlyti Europos parlamentui aptarti, sakykime, rinkų organizavimosi klausimą, kadangi tas klausimas e, vis vien e, iškils Na ir dar 20 sekundžių. Aš dar labiau pasimečiau nei prieš dvi valandas. Komisaras Kanjėtė prieš porą mėnesių mums sakė, kad neįmanoma turėti didelės elektromobilių rinkos, kadangi nėra tokių pajėgumų. Europoje vidutiniškai galima būtų turėti 10 elektromobilių gatvėje. Toks buvo pareiškimas komisaro Kanjėtės. Dabar jūs mums sakote, kad reikia kliautis dideliu skaičiumi elektromobilių ir kad yra dideli kaupimo pajėgumai. Aš nesuprantu. Komisija sako, kad nėra tiek tų elektromobilių ir jų nebus, nes trūksta tinklų pajėgumo. Jūs dabar sakote, kad reikia kliautis būtent elektromobiliais. Turiu tik vieną pastabą, ponė pirmininkė nerimta, kai komisija pateikia strategiją, jau šėjo komisijos atstovas. Tarkime, yra prašoma visų ateiti į įmonę 8 valandą ir liepiama laukti, kol prasidės gamyba fabrike. Mes juk čia kalbame apie privačius vartotojus, jie negali namuose laukti, kol bus leidžiama jiems įsijungti elektrą. Manau, kad atsakymą jūs gausite kito posėdžio metu. Mums dėja labai daug, lai, labai trūksta laiko. Diskusijos buvo ilgos. Dėkoju už jūsų atsakymus, kolegos, dėkoju už jūsų įnašai diskusijas, kai kurie net po porą kartų pasisakė. Manau, kad diskusijos mums tikrai buvo naudingos. Dėkoju už tai, kad dalyvavote pranešėjau ir kad taip įdomiai papasakojate apie energijos kaupimą. Dėkuoju. Okay. Um, uh, our next point in the discussion. Kitas klausimas darbo atvarkė. Atsar rinkos stebėsenos ataskaita ir kita veikla. Turime du ACR atstovus. ACR pirmininkas ir ponas Mog. Džiugiuosi, kad atvykote ne pirmą kartą Mes susitinkame, kartas nuo karto organizuojame posėdžius. Šį kartą kalbėsime apie ACER rinkos stebėsenos ataskaitą. Mes laukiame tos ataskaitos, jūsų pranešimo. Norėčiau priminti nariams, kad trečiasis energijos paketas suteikia agentūrai ACER užduotį stebėti vidaus rinką elektros ir dujų srityje. Būtent todėl agentūra kasmet rengia stebėsenos ataskaitą. O būtent šiandien, lapkričio 30, pasirodė naujausioji ataskaita. Norėtume paprašyti jūsų pristatyti šią ataskaitą. Nuspręskite patys, ar pirmasis kalbės direktorius ar pirmininkas. Ponas Mog, manau, net nereikia jūsų pristatinėti. Esame nekartą jūs sutikę įtre komitete. Žodis jums. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti už suteiktą galimybę pristatyti šį pranešimą. Būtent šiandien per pietus buvo pristatyta ataskaita. Noriu padėkoti šiam komitetui už tai, kad taip mus paremė. Tikrai nekarta parlamento darbas labai prisidėjo prie mūsų veiklos, tikiuosi, kad tai bus ir 2016-aisiais. Šio pristatymo tikslas yra parodyti, kokios yra pagrindinės 2014 metais surinktų duomenų, e, kokia yra esmė tų duomenų. Iš viso yra 387 puslapiai. Jūsų kolegos turės juos perskaityti per šiandien ir rytoj, galėsime suorganizuoti egzaminą. Yra be abejo ir apibendrinimas, mes parengėme ir skaidres, jas galėsime pademonstruoti. Kodėlgi viską analizuojame taip detaliai? Mes manome, kad tai labai naudinga agentūrai. Mes privalome atkreipti dėmesį ir į tai, kas numatoma kitais metais. Um, mūsų pagrindinės dėmesys skiriamas vartotojui. Dabar pereisiu prie ataskaitos. Yra nemažai aspektų, kuriuos norėčiau pabrėžti, bet e, detaliai nepasakosiu. Pirmiausia, viešųjų paslaugų įsipareigojimai. Toliau atsijungimas ar atjungimas nėra visur stebimas, bet kai kur yra stebimas ir mums tai suteikia naudingos informacijos. Toliau e, pažydžiamų vartotojų apibrieštis, e, vartotojų informacija. Čia yra taikomi įvairūs reglamentai, ir nuostatos. Pažangieji skaitliukai ne visur Europoje jie yra naudojami. Toliau DSO paslaugos ir skundai. Pirmiausia, pažydžiami vartotojai. Egzistuoja skirtingos apibrieštis Todėl sunku yra suprasti, kas tas pažeidžiamas vartotojas. Mes turime numatomą apibriežtį, dažnai ji yra nurodoma energetikos arba socialinės apsaugos sritise ir yra e, konkrečios apibrieštys, aiškus apibrėžimai, kurie yra pavyzdžiui Junktinėje karalystėje. Dabar e, norėčiau pakalbėti apie pažangiuosius e, skaitliukus. E, geltona rodo, kad iki 2014 metų pabaigos mažiau nei 10 procentų namų ūkėse buvo įrengti pažangieji skaitliukai, o kitose yra seni skaitliukai. Vis dėlto e, beveik pusė valstybių narių jau turi atitinkamą techninę įrangą, kuri yra numatyta pagal reglamentus. Toliau e, vartotojų skundai. E, pasižiūrėkite į žalią spalvą pažymėtas dalis, tai yra skundai susiję su sąskaitomis, su skolų surinkimu, kaina, tarifais, pardavimais ir sutartimis. Kokios mūsų rekomendacijos? Kai kuriuose jurisdikcijose reikia apibriežti, kas yra galutinis tiekėjas. Toliau reikia garantuoti, kad egzistuoja minimalus techniniai reikalavimai, tokie kaip pažangėjai skaitliukai. Galiausiai reikia stebėsenos įvairiose srityse, nes ne visur ji yra pakankama, reikia stebėti atjungimus dėl nemokumo, skundus, kuriuos pateikia vartotojai ir paskirstimo paslaugas. Tai tiek. Labai ačiū, dėkoju už jūsų pradinės įžangas. Mūsų antrasis kalbėtojas yra ponas Patočnikas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau išsakyti savo padėką šiam komitetui, komitetui ir bendrai Europos parlamentui. Šiais metais biudžetiniai rezultatai yra geri, gal netokie geri, kaip norėtume, bet geresni lyginant su ankstesniais metais. Dabar apie mažmeninę ir didmeninę rinką. E, be abejo, ataskaita yra kur kas ilgesnė, mes tiesiog pristatome pagrindinius aspektus. E, norėčiau pasakyti, kad viskas, ką mes darome 20 metų, tai yra daroma vartotojo vardan. Ir būtent jam turi būti numatoma didžiausia nauda. Tai kai tai bus užtikrinta, galėsime sakyti, kad mūsų darbas atliktas. Kaipgi užtikrinti tą naudą? Pirmiausia, pažiūrėkime į didmeninę rinką. Čia šioje lentelėje jūs matote dvi tendencijas. Mažėjanti paklausa, vėl tai galima pastebėti 2014-aisiais. Ir kita tendencija tai yra didėjantis atsinaujinančio energijos išteklių didėjimas. Viso to rezultatas yra mažinti didmeninę kainą. Ataskaitoje galite matyti, kad sumažėjo per pasruosius penkerius ar šešerius metus ta kaina maždaug per 50 ir 60 procentų. Tai yra milžiniškas sumažėjimas. Mes stengiamės integruoti rinkas. Turime teisės aktus, kurie skatina tarpusavio sujungiamumą ir mes be abejo privalome išnaudoti visą pajėgumų potencialą. Pirmoje skaidrėje matome, kiek egzistuoja pajėgumų tarp valstybiniai E, prekybai. Mes čia žiūrime į tarpinės jungtis, tai yra tarp Austrijos, Čekijos Respublikos, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Vokietijos, Lenkijos. Mes čia viską lyginame pagal šiluminius pajėgumus. Kaip matote, čia šioje lentelėje Paprastai tie pajėgumai sudaro labai mažą šiluminių pajėgumų dalį. Yra ir kiti elementai, kurie prisideda prie to fakto, kad nėra išnaudojamas visas potencialas, bet vis dėlto tų pajėgumų yra daugiau nei panaudojama. Pasižiūrėkime į Vokietiją ir Lenkiją čia trūksta vieno stulpelio, jisai visais 2014 metais buvo praktiškai nulis. Tad toks štai prieinamumas. Kitas klausimas, kaip mes tuos pajėgumus išnaudojame. Rinkos sungiamumas vis didėja. Pasižiūrėkime į 2014 metus 86 procentais atvejų buvo štai tokios e, tarpinės jungtis dabar einama teisinga kryptimi. Manau, kad rinka labai prisidėjo prie šio pozityvaus aspekto. E, paskutinis elementas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra e, pajėgumų mechanizmai. Manau, jūs nenustepsite, nes jau daugelį metų domitės šią sritimi. Kai kurios šalis analizuoja pajėgumų mechanizmus, kai kuriuose jie jau yra, o kiti e, priklauso tik tai nuo energetikos rinkos. Svarbu yra tai, kad atsiranda tie pajėgumų mechanizmai, tačiau jie nėra koordinuojami ir tai gali iškraipyti vidaus rinką. Kokiosgi mūsų rekomendacijos, kalbant apie didmeninę rinką ir kainas? Visų pirma, reikia pasistengti padidinti pajėgumus, kurie yra e, komerciškai prieinami. Tai reiškia, kad būtina geriau koordinuoti tuos pajėgumus, juos geriau apskaičiuoti. Toliau reikia pasižiūrėti, kaip viską reikėtų apskaičiuoti remiantis srautu ir galiausiai tarp vyriausybiniai apsikeitimai. Reikia, kad būtų vienodžiau viskas traktuojama lyginant su situacija viduje. Mums reikia taip pat geriau paskaičiuoti esamus pajėgumus regioniniu lygmeniu. Nu, toliau reikia susijęti rinkas tarp likusių valstybių pasienių Kol kas tik tai 12 iš 40 pasienių yra išspręsta. Galiausiai reikia viską tinkamai įvertinti ir jai. Ir visų pirma, reikia pasirūpinti, kad tas susijimas nekenktų, neiškreipytų rinkos. Dabar pereisiu prie dujų didmeninės rinkos. Čia matome teigiamas tendencijas. Kainos pasraisiais metais mažėjo, taip pat kaip ir 2014 metais. Matome kainų konvergenciją tarp centrų ir taip pat centrų bei ilgalaikių ilgalaikės prekybos. Tai yra labai gerai reiškia, kad rinka yra labiau integruota ir likvidi. Jei pasižiūrėtume į e, tiekimo kainas skirtingose regionuose, tai yra e, Niderlanduose TTF tai likvičiausia rinka. Čia matome e, tiekimo kainą tarp skirtingų valstybių narių. Kiltona reiškia skirtumo praktiškai nėra, šidra nuo 1 iki 3 eurų ir mėlyna dar aukštesnis skirtumas. Matome, e, kad dujų kaina nepriklauso nuo artumo prie šaltinio, bet e, ji priklauso nuo rinkos likvidumo. Mes e, privalome skirti daugiau dėmesio dujų rinkos likvidumui. Mes matome ir gražinamojo srauto pajėgumus. Čia e, be abejo reikia integruoti rinkas. Kokiasgi yra išvados? Mes privalome pašalinti kliūtis tam, kad e, būtų didesnis likvidumas, o toliau būtina užtikrinti centrų e, prekybą tarpusavyje. Ir e, atskirti čia tuos ilgalaikius kontraktus. Mums būtina integruoti ir centrus, ir rinkas, kad iš tiesų turėtume visos Europos rinką. Galiausiai pasižiūrėkime pamatykime, kaip visą tai veikia vartotojus. Būtent tai ir yra svarbiausia. Pirmas teigiamas aspektas. Bent jau pramonėms, pramoniniams vartotojams kaina nebeaugo ir po to pradėjo šiek tiek žemėti. Bet, kai kalbame apie namų ūkio vartotojų, situacija kitokia. Kodėlgi atsiranda toks skirtumas? Mes pasižiūrėjome, kaip energetikos komponentas mažmeninėje rinkoje yra susijęs su didmeninė kaina. Situacija valstybėse narėse nėra vienoda. Čia mes pasižiūrėjome į kelias šalis - Austriją, Vokietiją ir Junktinę karalystę. Pramoniniai vartotojai matome, kad didmeninė e, prekyba ir energetikos komponentas yra kur kas arčiau, bet to negalima pasakyti apie visas šalis, kai kalbame apie namų ūkio vartotojus. Kodėlgi taip nutinka? E, visų pirma, e, trūksta konkurencijos kai kuriuose rinkose, daugiau apie tai kalbama ataskaitoje. Ta konkurencija nėra plati, Ji čia yra nurodyta mėlyna spalva, tai yra energijos dalis. O didžioji sąskaitos dalis yra mokesčiai ir kiti aspektai. Geriausias dalykas yra pasirinkimas. Mes pastebėjome, kad vartotojai Europoje gauna naudą, jei ne iš mažesnių kainų, tai iš didesnio pasirinkimo. Matome, kad pasirinkimų vis daugėja. Matome, kad yra numatomas tam tikros kategorijos nuo liberalizacijos praeis mažiau nei penkeriems metams, penkeriems dešimčiai metų ir daugiau nei dešimt metų. Ir bėgant laikui e, tų e, pasirinkimų vis daugėja. Ta pati galima pasakyti ir apie elektrą, ir apie dujas. Dabar noriu parodyti šią lentelę, man ji labai patinka. Čia mes palyginame viską ir žiūrime, ar yra koreliacija tarp taupimo ir e, sutaupimo ir tarp pereimo prie kito tiekėjo. Mes e, kiekvienais metais pastebime tam tikras tendencijas. Ankstesiais metais mes sakėme, kad tai yra problema. Dabar to problema nebepavadinčiau. Sunku yra suprasti vartotojų elgesį. Juos traukia ne vien tik tai kaina, bet ir kiti elementai. Mes turime suprasti, kas trukdo perėti prie kito tiekėjo. Ir čia turime išvelgti pačius įvairiausius aspektus, ne vien tik tai kainą. Galiausiai, šiais metais pirmą kartą mes numatome relatyvų konkurencijos lygį rinkose, pasistengėme įvertinti skirtingas rinkas. Kur kas daugiau detalių be abejo yra ataskaita. Kai kuriuose šalise e, mažmeninės rinkos kur kas geriau laikosi, e, konkurencija ten geresnė o kitose šalise dar reikėtų padirbėti. Mūsų rekomendacijos būtų štai kokios. Reikia skatinti pramonės reformas, skatinti patekimą į rinką, šalinti administracinius ir reguliavimo barjerus, geriau stengti suprasti rinką ir teikti vartotojui aiškę informaciją. Reikia, kad pereimas būtų paprastesnis ir lengvesnis. Ir reikia taip pat palengvinti ir kolektyvinį pereimą. Peržvelgiau 387 puslapius per 14 minučių. Na, per tas minutės. Uh tikrai daug įdomios informacijos pateikėte ir neturėjau tiesiog laiko įsiterpti ir sustabdyti jūs anksčiau, tačiau tikrai įdomios prezentacijos. Ačiū labai mūsų e, svečiams už tiek daug naudingos informacijos ir dabar siūlyčiau kolegoms pasisakyti. Pone Kalas, pone Kapel taip pat sąraše, ar dar yra norinčių, ar dar yra ketinančių pasisakyti. Aš taip pat ketinu tai padaryti. Tad dabar pone Kalas, po to pone Kapel, Ir tada jau aš pats. Ačiū. Džiugu, kad tokia lyčių pusiausvėra šį kartą diskusijose užtikrinta. Ačiū. Man buvo įdomi jūsų pateikti informaciją apie mažmeninės rinkas ir taip pat apie e, rekomendacijas, e, kurios padėtų skatinti konkurenciją mažmeninėje rinkoje. Na ir kyla klausimas e, dėl to, ar vartotojai gaus tą informaciją apie rinkoje esančius pasiūlymus bei pasirinkimo galimybės. Na ir norėčiau paklausti apie tuos e, duomenų centrus. Ar bus privaloma tik rinkti tuos duomenis ir pateikti juos skaitmeniniu formatu. Estijoje tokį variantą jau išbandėme ir jis pasiteisino, nes man atrodo, kad tai suteikė puikiai galimybę vartotojams rinktis tarp tiekėjų. E, ir taip pat įvertinti, kokios būtų jų sąskaitos, jeigu būtų pasirinktas vienas ar kitas tiekėjas. Tad norėčiau dar išgirsti išsamesnės informacijos apie tos duomenų centrus. Ačiū dabar, ponė Katal, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir mūsų prelegentams už tai, kad e, pristatė e, šią ataskaitą. Taip, tikrai esate teisūs, daugiausia dėmesio skirdami būtent vartotojams, apie tai buvo kalbama ir komisijos vasaros dokumentų rinkinyje. Ir jeigu įsivaizduojame vartotojus kaip žmonės, kuriems reikia e, apsaugos ir kuriais reikia pasirūpinti, e, taip, tada jūsų požiūris tikrai yra įtin teisingas ir svarbus. Tačiau galbūt būtų galima dar daugiau nuveikti, kalbant apie įvairias turimas galimybės, apie potencialo išnaudojimą, kalbėjote apie mažminės kainos nustatymą. Tačiau man atrodo, kad čia reikėtų kalbėti apie tarifus ir mokesčius e, galiojančius atskirose valstybėse narėse ir jų susijimą su elektros kainomis. Pavyzdžiui, 50 procentų e, elektros energijos kainos mano šalyje taip yra apskaičiuojama, tai yra tikrai didžiulė dalis ir man atrodo, kad tai yra e, taip pat didžiulis iššūkis vartotojams, nes jie tampa labiau pažeidžiami. Na ir kalbant apie 14 metų stebėsinos ataskaitą, taip pat norėčiau, e, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie Austrijos, Vokietijos e, kainų zoną. Apie tai čia nekalbama. Na ir Kalbant apie rekomendacijas ir apie tos zonos veiksmingumą bei 300 milijonų eurų papildomų kaštų kasmet, man atrodo, kad tokia kainų zona yra laikoma gerosios praktikos pavyzdžių ir tai taip pat yra siejama ir su energetikos sąjungos įgyvendinimo nes tai sudaro galimybę e, taip pat e, keistis ir saugojimo pajėgumais. Tačiau vis dėlto man atrodo, kad tai taip pat gali lemti e, mažesnį energijos panaudojimo efektyvumą ir didesnės kainas ir tai tikrai nebus naudinga vartotojams. Ir man atrodo, kad netgi infrastruktūros gerinimas, pavyzdžiui, Vokietijoje nepadės palengvinti padėties. Na ir iš esmės norėčiau paklausti štai ko. Kaip jūs e, vertinate e, savo rugsėjo 23 išsakytą nuomonę ir, nemanote, ir ar nemanote, kad situacija galbūt šiek tiek keičiasi ir kalbant apie tą e, Vokietijos Austrijos kainų zoną, ką apie tai manote, sąryšėje su kainų nustatymu? Ačiū, ponė. Pirmininkė, norėčiau kai ką pasiaiškinti. Klausimas ponui Potočnikui, gal aš netaip supratau. Taip, jūs kalbėjot apie e, tam tikrų ilgalaikių e, susit, kontraktų atsisakymą, kad e, didelį, didesnį dėmesį teikiant pigesniems kontraktams. Nežinau, ar aš šiaip jau teisingai supratau, nes juk negalima laikytis to, tai yra vien tik tai nuostatos, kad reikia rinktis pačius pigiausius kontraktus nes su tuo sus, susiję daugybę neigiamų dalykų ir todėl ir todėl dažnai grėbiamas ilgalaikių kon kontraktų. Gal aš netaip supratau, ar, ar jūs vis dėlto tikrai pasisakot už būtent tokių ilgalaikių kontraktų atsisakymą? Something. Ačiū labai, aš taip pat norėčiau kai ką pridurti prie kolegų išsakytų pastabų ir klausimų, galbūt tai bus labiau bendrojo pabudžio komentaras. Uh, Tačiau e, man atrodo, kad pačioje pradžioje buvo teisingai pasakyta, jog svarbiausia mums šiuo atveju turėtų būti vartotojai. E, jie turėtų būti mūsų veiklos ir dėmesio centras. Taip, viskas tarsi būtų puiku, juk tai yra susiję ir su mūsų rinkos konkurencingumu, mūsų ekonomikos konkurencingumu ir su e, mūsų vartotojais, mūsų piliečiais. Tačiau Be energijos sektoriaus įsikišimo sudėtinga organizuoti rinkos funkcionavimą, sudėtinga ir vartotojus saugoti, tad mums reikia to e, energetikos sektoriaus. Taip, suprantu, kad vartotojai yra svarbus, tačiau reikia, kad tame dalyvautų ir e, energetikos įmonės. Ir man atrodo, kad kalbant apie dujas ir apie elektrą, situacija yra šiek tiek kitokios. Jeigu palygintume Junktinės valstijas ir Europą dujų sektoriuje mūsų kainos, kaštai e, didmeninėje ir mažmeninėje rinkoje yra daug didesnės, du ar tris kartus nei Junktinėse Amerikos valstijose. Kalbant apie gamtinės suskystintas dujas ir jų eksportą iš JAF į Europą, galbūt tai susilauktų pritarimo, tačiau uh, jeigu atvertume rinką, tai pražudytų mūsų konkurencingumą. Tad norėčiau paklausti jūsų, kaip būtų galima užkirsti tam kelią dujų sektoriuje. Dar vienas dalykas. Man atrodo, kad e, dujų įmonės e, yra geresnėje padėtyje e, nei amerikiečių įmonės, nes ten trūksta investicijų. Ten tokia maža dujų kaina, kad tiesiog jo nebe, nėra lėšų investicijoms ir e, tos įmonės tiesiog merdėja ir pats puikiai tai mačiau, kai pradžių savaitės lankiausi JAV. Kalbant apie elektros sektorių, situacija yra šiek tiek kitokia. Mažmenėje rinkoje daugiau ar mažiau kainos yra vienodos lyginant su jas, tačiau, atsiprašau, būtent didmeninėje rinkoje. Na, o mažmenėje rinkoje pas mus kainos yra daug didesnės ir ponia Kapel kalbėjo apie tas e, apie tas netiesioginės išlaidas, netiesioginius kaštus, kurie yra įtin didžiulį, didžiulį Europos Sąjungoje. Tai taip pat yra susiję ir su tuo, kad e, tie netiesioginiai kaštai e, patenka į nacionalinius biudžetus. Tad dar nereikėtų tikėtis, e, kad nacionaliniai biudžetai turėtų prisidėti prie investicijų energijos sektorių. Ir štai kolega Mm, taip pat apie tai kalbėjo, e, kalbėjo apie tai, kaip užtikrinti investicijas į energetikos sektorių. Juk yra to, tiek daug e, netiesioginių kaštų, kurie nukeliauja į nacionalinius biudžetus. Tad norėčiau paklausti, kaip jūsų nuomonė būtų galima e, paremti mūsų energetikos sektorių, pasirūpinti ir vartotojais, tačiau tuo pat metu užtikrinti, mm, kad ir konkurencingumas būtų išlaikytas. Thank you, thank you. Ačiū, ačiū visiems už tokius įdomius klausimus. E, paskutinį klausimą galbūt atsakys kolega, nes jis toks labiau politinio pobūdžio. Na, porą dalykų norėčiau pasakyti. Visų pirma, e, valstybės paramos aspektų buvo e, iškelta diskusijose, tačiau pradėsiu nuo techninių elementų. Kaip būtų galima padėti vartotojams ir užtikrinti, kad jie pasirinktų e, tai, kas geriausiai atitiktų jų interesus. Man atrodo, kad yra dviejų tipų informacija, kuri gali būti naudinga vartotojams. Visų pirma, svarbus yra jų pačių elgesys, jų vartojimo įpročiai. Ir būtent čia tie duomenų e, centrui duomenų rinkimas būtų naudingas, nes e, čia vartotojų informacija būtų prieinama ir jiems patiems, ir kitiems, jeigu vartotojai suteiktų tokią galimybę. Kita in, svarbi informacija yra susijusi su tuo, kas prieinama e, rinkoje. Ir dabar yra tam tikrų priemonių, palyginimo e, lentelių, kainų palyginimo priemonių, kuriamis galima pasinaudoti. Ir man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti, kad tos priemonės ne tik teisingą informaciją pateiktų, jau dabar tai yra daroma, tai yra atliekama, tačiau svarbu, kad būtų galima tą informaciją palyginti. Jūs kalbėjote apie tai, kad vartotojai turi turėti daugiau pasirinkimo galimybių. Ir e, kaip būtų galima užtikrinti, kad vartotojai galėtų palyginti tokius skirtingus dalykus, kaip pavyzdžiui e, dujos ir atnaujinantis energijos šaltiniai, tam reikia tinkamų priemonių ir čia yra tikrai daug tokių sluoksnių, į kuriuos svarbu atsižvelgti, kalbant apie informacijos teikimą vartotojams. Na, ponė Martinai, dėl to, ką e, sakiau kalbėdamas apie dujas, Na, ataskaitoje daugiausia kalbama apie tendencijas ir panašu, kad e, egzistuoja ten tendencija susijusi su e, centrų kūrimu. Ir tai nėra blogai, nes mums reikia tokio lankstesnio sektoriaus, tokios sektoriaus, kuris sėkmingiau susidorotų su e, energetikos ryties e, iššūkiais. Mums reikia daugiau lankstumo, kad būtų galima prisiderinti prie vis didėjančios e, atsinaujinančių energijos šaltinių dalies sektoriuje. Ir man atrodo, kad iš esmės nutolimas nuo ilgalaikių kontraktų prie tuo centrais pagrysto požiūrio yra tikrai gera tendencija. Na ir manau, su rizika galima susidaroti pasinaudojant finansinėmis rinkomis, tai neturėtų būti per daug sudėtinga. Ar turėjote klausimą? Dabar klausimas susijęs su tuo, ką mes turime minėję, kalbėdami apie e, rinkos integravimą ir skirtingų kainų zonų sukūrimą. Jeigu trūksta pajėgumų, kad būtų nustatyta viena kaina, tada e, tarsi būtų einama prieš bendros rinkos koncepciją. Ir turiu pasakyti, kad nepritariu kai, kurio, kai kuriams iš tų komentarų, kurie buvo išsakyti mūsų ataskaitos atžvilgių buvo sakoma, kad mes prieštaravome bendrosios rinkos principams. Na, tikrai ne. Visų pirma, yra įvairiausių jurisdikcijų, kurios buvo puikiai funkcionuojančios rinkos e, daugelį metų, ten yra skirtingų kainų zonų, tiek ir mažmeninė, tiek ir didmeninė prekyba puikiai funkcionavo, pavyzdžiui, Norvegija, Italija, Švedija yra puikūs rinkos organizavimo pavyzdžiai ir jie padeda užtikrinti, kad visa priekyba e, tiek ir e, tame e, kainų zonos diapazone būtų užtikrinama teisingai. Na ir jeigu trūksta infrastruktūros, tada be abejo gali atsirasti rinkos iškraipimų ir gali nutikti taip, kad E, vieni pajus kažkokių tai e, privalumų, kiti ne ir tai tikrai pažeis nediskriminacijos principą, jeigu atskirtume rinkos zonas ir nebūtų užtikrinta tinkama infrastruktūra, pakankama infrastruktūra, kad būtų pasiektas e, tų skirtingų zonų funkcionavimas, manau, kad taip, tai prieštarautų bendrosios rinkos principui. Na ir mes tam tikrai pritarėme iš dalies Vokietijoje ir kitose e, kvinėse valstybėse narėse trūksta mm, pajėgumų, kad būtų e, užtikrintas toks kainų zonų funkcionavimas. Pradėsiu nuo jūsų klausimo, pirmininkė. Tai yra susiję ir su kitais klausimais, e, kurie palėtė tarifus ir mokesčius. Taip. E, turiu pasakyti, kad energijos e, kaštai sudaro mažiausią kainos dalį. Didžiąją kainų dalį sudaro subsidijos mokesčiai, PVM mokesčiai, taip pat tinklų mokesčiai Tad, kalbant apie energetikos rinką, e, elektros energiją, taip galima užtikrinti tą, tą konkurencingumą. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, situacija yra ir šiek tiek kitokia. Ir kalbant, pažiūrėjau, apie dujas, apie 50 procentų kainos um, yra uh, kaina būtent už dujas, o visa kita yra kažkokie tai papildomi kaštai. Na ir kalbant apie konkurencingumą, taip. Uh, tikrai yra nemažai apribojimų. Ir man atrodo, kad, na, aš nelabai ir galėčiau pasakyti, e, ar mes esame teisūs, bandydami sumažinti subsidijas atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Na ir dabar pereisiu prie antrosios pirmininko klausimo dalies ar tie mo mokesčiai, kurie nustatomi valstybėse narėse, yra teisingi ir ar PVM mokesčiai mm, e, taip pat turėtų būti sumažinti. Tai yra nacionalinių vyriausybių sprendimai, taip pat galbūt iš dalies ir komisijos kompetencija. Na ir ar energetikos įmonės būtų galima iš dalies e, subsidijuoti mm, valstybių narių lėšomis. Juk iš vienos pusės valstybės biudžetas gauna nemažai pajamų iš to, tad galbūt būtų galima juos, to, tas lėšas nukreipti į, į investicijas. Manau, kad e, komisija tikrai galėtų panalizuoti šią sritį, taip pat valstybės paramos klausimą. Ir man atrodo, kad labai svarbu yra štai kas. Tai, kas jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narė, tai yra labai stiprus reguliavimo režimas, kuris įkvėpia investuotojų pasitikėjimą e, ir ragina, paskatina juos investuoti. Ir man atrodo, kad tikrai trūks, e, pakanka kapitalo investicijoms į protingus projektus, į pagristus projektus. Ir man atrodo labai svarbu, kad investuotojai matytų e, tą mm, galimybę pasitikėti sistema, žinoti, kad nebus kažkokių e, pas, didžiulių pasikeitimų, mokesčių sviravimų. Ir dar vienas dalykas. Aš nemažai laiko gyvenau Junktinėse valstijose Ir taip, pane pirmininkė, teisingai minėjote, kad e, dujų pramonė Junktinėse valstijose tikrai ten kenčia dėl tų e, labai mažų kainų, taip pat dėl skalūninių dujų e, plintančio naudojimo. Na ir taip, galima klausti, ar JAV galėtų eksportuoti tas kalūninės dujas dideliais kiekiais, dideliu mastu tačiau be abejo tai būtų vėl papildomi kaštai siekiant tokias dujas e, atgabenti, pavyzdžiui, Europos Sąjungą. Na ir taip, 70-ame dešimtmetyje e, JAF e, e, tikrai m, pasipelnė iš e, gamtinių dujų, tačiau mūsų rinka yra skirtinga ir kalbant apie tos dujų centrus, man atrodo, tada sumažėtų patrauklumas, eksportavimo patrauklumas į ES ir tai turbūt būtų dar vienas smūgis JAV e, pramoniai. Ta trumpasis atsakymas būtų toks. Kalbant apie energijos kainą, taip, e, nacionalinės vyriausybės turi priimti susijusius sprendimus, na ir subsidijos be abejo yra e, iš dalies ir pavojingas dalykas, reikia viską tinkamai subalansuoti. Taip pat reikia priderinti e, viską taip, kad būtų užtikrinta e, naujų atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimas. Na ir kalbant apie skalūnės dujas ir apie tai, ar jų eksportavimas į Europos, importavimas į Europos Sąjungą bus um, e, svarbus įvykis. Na, nežinau, pažiūrėsime, ar tai iš esmės pakeis situaciją. Ačiū labai, tikiuosi, kad turėsime dar galimybę susitikti ateityje ir pratesti diskusijas apie vartotojus. Ir galėsime pakalbėti apie tai, kaip būtų galima padėti mūsų vartotojams, kaip būtų galima užtikrinti E, energijos tiekimą e, mūsų vartotojams. Tad ačiū labai, ačiū kolegoms. Dar vienas dalykas. Esame itin dėkingi ASER atstovams. Ir po mūsų balsavimo plenarnėje sesijoje buvo sukurta 15 naujų darbo vietų ASER. Tad tikrai džiaugiuosi tuo. Puikus rezultatai. Ir žinau, kad tai buvo tikrai labai svarbus dalykas jums, siekiantiems veiksmingai dirbti mūsų energetikos e, rinkos labui. Tad ačiū kolegos, susitiksime rytoj 10 val. ryto. As usual. As always. Great. As always. Thank you. Thank you. Thank you.